apie Europos dabartinės migracijos darbo tarkės išorinių aspektų. Naujojo sustarimo dėl migracijos, naujo sustarimo dėl migracijos sudarimas. Ir pradėsime nuo komisijos atstovo pono Timermanso. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Frederika Mogherini ir aš labai džiaugiamės galėdami būti čia pas Jūs šiandien. Kaip žinote, pastaraisiais mėnesiais dirbame labai glaudžiai su Jūsų parlamentu kontrabandininkų veikiančių tarp Turkijos ir Graikijos klausimais dėl tų mirčių Egėjo jūroje. Ir po mūsų veiksmų mes mūsų vaiko svardyti e, kontrabandininkų tinklus, e, žmonės nebežūsta Egėjo jūroje, o imigrantų skaičius pakliūnančių pas mus į Turkiją yra labai nedidelis. Tačiau žvelgiant į pietų viduržėmio jūros uh, pakrantę, tai matome, kad e, žmonės vis dar žūsta, kontrabandininkai randa naujų verslo modelių, todėl mūsų darbas turi gražu nebaigtas. Turime padaryti tą patį, ką padarėme Gėjo jūrėje, padaryti tą patį turime ir viduržėmė jūros pietinėje pakrantėje, kad rastume tvarius sprendimus. Negalima to toleruoti kai žūsta žmonės tokiu mastu, turime padaryti viską, ką galime, kad tai sustabdytume. Tai reiškia, turime veiksmingiau dirbti su trečiosiamis kelne šalimis ir tranzito šalimis, spręsti migracijos iššūkį ilgesnių laikotarpio. Tačiau ir to jau pat dabar, sakydamas mes, aš turiu galvoje ES ir valstybės narės E, pasimokyti e, praėjusiu metu pamokų, pasimokę tų pamokų, skaitant Valetos vadovų sutikimą, norime siūlyti naują bendradarbiavimo metodą su trečiosiomis šalimis. Ir prašome jūsų, Europos parlamento, Europos tarybos, valstybė narių ir Europos investicijų banko e, šios veiksmus iki galo remti. Ši sistema iš naujo apmasto tai, kaip visi veikėjai, valstybės narės, institucijos ir trečios šalis galėtų dirbti kartu, kad sutvarkytų migracijos rautus ir siektų tvarkingos migracijos. Taip sukūriamas e, orientuotas požiūris, panaudojant mūsų visas priemonės ir išteklius šiems tikslams siekti. Mes siūlome panaudoti pozityvių ir negatyvių paskatų sistemą, apdovanoja tas šalis, kurios nori su mumis bendradarbiauti ir užtikrinti, užtikrinant, kad būtų pasakmės toms šalims, kurios nebendradarbiauja. Tam galima panaudoti vystimos ir prekybos politiką taip pat. Valstybės narės turi suvaidinti savo vaidmenį ir būti pasirenginusios šį požiūrį gyvendinti, imdamosi savo veiksmų. Mes parengsime koordinacijos mechanizmą, kad panaudotume ES kolektyvinę įtaką ir kartu mes galėtume pasiekti daug daugiau. Veiksmų prasme mūsų trumpalaikis tikslas yra išgelbėti žmonių gyvybės viduržėmė jūroje, padidinti gražinamą žmonių, kurie neturi teisės pasilikti ir e, galinti migrantus ir pabėgėlius <clears throat> likti arčiau namų, o ne imtis pavojingų kelionių sutvarkius migracijos srautus reikia rasti teisėtus būdus migracijai į Europą, ypač tiems, kurių reikia, ypač kalbant apie pabėgėlių perkelimą taip pat. Sukursime e, būdus kiekvienai šaliai pritaikytos pagal jos aplinkybės, kad būtų galima e, padėti pabėgėliams. Tai duos apčiopiamas naudos tiek pabėgėliams, tiek trečiosiam šalims ir, žinoma, Europos Sąjungai ir mūsų pačių piliečiams. Mes pirmiausia pradėti sustarimus su prioritetinis e, šalimis e, Jordanija, Nigerija, Senegalu, Maliu, Etijopija. Taip pat padidinimėse mūsų santykius e, bendradarbiavimą su Tunisu ir Libija. Pirmiausia, dėmesio reikia skirti gerinti sienų apsaugos valdymą, tam reikia tinkamo finansavimo. Afrikos patikos fondas bus sustiprintas skiriant 500 milijonų eurų iš Europos vystimosi fondo rezervų. Mes raginame valstybės narės taip pat prisidėti prie šios, e, šio fondo, kad būtų pasiektas vienas milijardas. Tai galima padaryti dabar, o ne laukiant, kol apirs dar vienas laivas. Bet kalba ne vien apie papildomas lėšas. Reikia kalbėti taip pat apie tai, kaip geriau pamobilizuoti lėšas, kurias mes ir valstybės narės jau turime, derinant mūsų jėgas. Galime skirti 8 milijardų eurų, e, remiant tuos susitarimus per ateinančius penkerius metus. Galvojant apie ilgalaikius iššūkius, mums reikia daugiau daryti, gerinant galimybės kilmės šalyse, kad žmonės nebūtų verčiami išvykti. O tam mes turime persvarstyti mūsų tradicinius vystimo bendradarbiavimo modelius ir daug didesnį vaidmenį suteikti privatiems investuotojams. Nors trukdžiai investicijoms skiria įvairiose regionuose, manau, kad galime už Europos ribų pakartoti mūsų vidaus e, strateginių investicijų fondo sėkmę, galbūt nebūtinai tokia forma. Taigi mes netrukus pasiūlysime naują išorės investicijų fondą siekdami sutelkti privačias investicijas e, skiriamas e, besivystančiams šalims, o tam mes panaudosime 3,1 milijardo eurų, dėl ko visos investicijos turėtų e, pasiekti 31 milijardą. Ir galėtume pasiekti ir 62 milijardus, jeigu kitos valstybės narės ir kitos partnerės prisidėtų savo įnašais. Aš manau, kad galime pasiekti konkrečių rezultatų kartu su savo partneriais Tačiau tam mums reikia visiško ES institucijų, valstybių narių ir šalių partnerių paramos. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos visai pirmininkui. Toliau norėčiau suteikti žodį vyriausiai galiotiniai poniai Mogerini. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Aš norėčiau taip pat e, išreikšti užuojautą dėl to, kad praradome Gianluca Bonanno. Šiuose rūmose su juo nekartą diskutavome įvairiomis temomis ir nepamirškime, kad net ir tuo atveju, jeigu mūsų nuomonės skiriasi, vis tiek visi esame žmonės. Ir aš norėčiau išreikšti nuoširdžią užuojautą uh, jo artimiesiams, jo žmonai, jo vaikams. Ir dabar aš norėčiau perėti prie tos temos, apie kurią šiandien kalbame, prie to dokumento, kurį pristatome šiandien. Karbu su, su Prancūzija ir kitais partneriais komisija šiandien nori nusiųsti labai aiškę žinę, politinę žinę. Ir taip pat norime taip pristatyti ir mūsų labai konkrečius įsipareigojimus ir aš tikiuosi, kad parlamentas juos parems, lygiai taip pat kaip taryba ir kitos institucijos. Pirmoji žinia yra tokia. Ši, susirinkome šiandien šioje salėje, lygiai kaip ir prieš mėnesį. Ir mes manome, kad labai svarbu yra sutelkti mūsų pastangas įvairias priemonės, išorės ir vidaus, politikos priemonės tam, kad galėtume įgyvendinti svarbus veiksmus. Aš norėčiau padėkoti Prancūzijai ir mūsų tarnyboms už tai, kad jos padeda mums puikiai bendradarbiauti. Antra žinia yra tai, kad mes keičiame paradigmą, keičiame savo požiūrį. Mums reikia atsisakyti iki šiol naudoto naratyvo, tai yra tai, kad migrantų krizė yra Europos krizė ir turime pripažinti, kad ši problema ir nėra vien Europos problema. Didžioji dauguma migrantų juda ne Europos žemynė, bet Afrikoje. Ir tai yra globalus reiškinys. Ir todėl mes turime į jį reaguoti globaliai. Ir Mes kalbėjome ir su darybos atstovais, ir su generaliniu sekretoriumi, ir kartu rengėme aukščiausio lygio susitikimą kur, e, kuris vyks e, Junktinėse tautose rugsėjo mėnesį, tuo pat metu, kai bus rengiama generalinė asamblėja. Ir mes bandome sutelkti visas pasaulio šalis, visus regionus, visas tarptautinės organizacijas šiame procese. Kiekvienas turi suvaidinti savo vaidmenį. Europa daro tai, mes saugo, mes gelbėjam žmonės jūroje ir išgelbėjom jau tūkstančius žmo, žmonių. Ir tą patį turi daryti ir kiti. Ir reikia gelbėti ne tik tuos, kurie e, plaukia jūrą, bet ir tūkstančius žmonių, kurie žūsta dykumoje, pakeliui e, jūros link. Taigi mes keičiame požiūrį ir dabar sieksime kurti globalinę partnerystę, tam, kad galėtume bendromis jėgomis reaguoti į šį globalų reiškinį. Trečia žinia. Mes turime daugiau dėmesio skirti, kurdami partnerystę, mūsų partneriams ir mūsų kaimynams viduržymio jūr, jūros regione, kartu su Libanu ir Jordanija mes jau vasario mėnesį susitarėme dėl veiksmų paketo, kuris bus įgyvendintas. Ir daugiau dėmesio turime skirti apskritai Afrikai dėl demografinių, ekonominių, e, ekologinių ir kitų priežasčių. Afrika yra ir bus pagrindinis žemynas, e, kuriame uh, ir ateityje bus labai didelių žmonių srautų. Ši problema niekur nedings, todėl mes turime ilgalaikėmis priemonėmis ir trumpalaikėmis priemonėmis reaguoti į tas priežastis, dėl kurių žmonės yra privesti palikti iš savo gimtinę. Ir skaldami šį komunikatą mes norime pasakyti, kad mūsų partnerystė su Afrika yra strateginė ir todėl turime jai skirti atitinkamus išteklius. Taigi dabar e, norėčiau perėti prie įsipareigojimų. Prancūzija jau paminėjo kai kurios ekonominius įsipareigojimus. Pirmiausia, nu, mes e, norime įnešti papildomai penki, papildomus 500 milijonų į da, e, Afrikos patikos fondą ir Aš norėčiau kreiptis dabar į valstybės narės ir paprašyti, kad ir jos taip pat e, įneštų savo įnašus. Antras konkretus įsipareigojimas tai yra e, naujos partnerystės pagal naują migracijos susitarimą. Tos partnerystės bus sudaromos su Jordanija ir e, Libanu, jos jau sudarytos, jau minėjau. Na, Tai Londono konferencijoje mes susitarėme su šiomis šalimis, dabar viską reikia įgyvendinti. Nigerija, Malį, Etijopija ir Nigeras yra prioritetinės šalis ir per pastarusius septynės mėnesius aš pradėjau diskusijas dėrybą su šiomis šalimis, su šių šalių prezidentais, vyriausybės atstovais ir pilietinės visuomenės atstovais. Ir mes bandome įsiaiškinti, kokia pagalba yra reikalinga, reikalinga konkrečiuose miestuose, regionuose, kaimeliuose. Kaip galima būtų gerinti ekonominę, socialinę ir žmogaus teisų padėtį. Ir mes norime, kad mūsų veiksmai būtų naudingi veiksmi visiems ir norime perėti nuo pagalbos teikimo modelio prie investicijoms pagrysto modelio. Ir visiems naudingas požiūris yra tai, ko mums reikia, nes jei šis reiškinys yra globalus, mes turime vis sutelkti pastangas jį reaguodami. Tiek e, migrantų kilmės, tiek tranzito šalims reikia mūsų paramos tam, kad jos galėtų geriau su, e, susitvarkyti su nūdienos iššūkiais. Reiškia, turime remti ir valstybės atstovus ir taip pat investuotojų infrastruktūrą. Trečias įsipareigojimas - ilgalaikės požiūrės. Prancūzija tai minėjo. Mes pradėjome išorės investicijų, gyveninti išorės investicijų planą. Tai yra tikra revoliucija, aš manau, vystumo bendradarbiavimo srityje. Apie tai mes kalbėjome su užsienio reikalų ministrais ir už vystimąsi atsakingais ministrais pastrosiuose dviejose tarybose ir kalbėjome apie tai, kaip galima būtų investuoti Afrikoje. Galvojame apie sumanius in, privačių investicijų fondus, nes privatus sektorius taip pat turėtų prisidėti prie šio proceso. Ir taip pat kalbame ir apie varias finansinės institucijas, skaitant ir Europos investicijų banką. Uh, Čia e, galima būtų taip pat ir paminėti Europos strateginių investicijų e, fondą. Galvojame apie tai, kaip galima būtų e, pasimokyti iš savo patirties ir sukurti ilgalaikį investicijų planą. Nes žinome, kad reikia ir kurti darbo vietas, remti augimą ir taip pat plėtoti infrastruktūrą šiuose šalise. Aš manau, kad tai yra požiūris, kuris viena vertus yra ir labai konkretus, ir strateginis. Esu įsitikinusi, kad tokie veiksmai nuosekliai papildys pasiūlymus, kuriuos mes patvirtinome praeitais metais, patvirtindami migracijos darbo tvarkę. Tenai jau yra da, su išorės veiksmai susijusios priemonės. Ir taip pat reikia nepamiršti valetos aukščiausio lygio susitarimo, jo susitikimo ir tenai pasiektų susitarimų su Afrikos partneriais. Ir taip pat, kit, e, taip pat turime ir labai geras kit, priemonės, kurias gali būti gyvendintos ilgalai, e, vidutinės trukmės ir e, trumpalaikės pers, trumpalaikėje perspektyvoje. Ponas Weberis. Gerbiami kolegos, gerbiama komisijos vicepirmininkė, migracija yra labai didelis mūsų laikų klausimas ir dėl to labai daug diskutuojama. E, daugelis e, frakcijų žino, kad e, mes turime dvi medalio pusės. Iš dalies turime padėti, iš dalies turime užmėgsti partnerystę, o neleisti žmonėms nu, žūti ir numirti. Kita vertus, mes norime e, išvengti naujos migracijos bangos. Tai yra du medalio, dvi medalio pusės, už kurias esame atsakingi. Ir e, abu komisijos atstovai labai aiškiai tai pabrėžė. Mes turime pasakyti savo e, piliečiams, kad jeigu mes galime rasti gerą sprendimą Europos komisijos pasiūlymus, tai jeigu būsime vieningi, mums pavyks Ir dabar žinome, kad tai, buvo uždarytas Balkanų kelias, e, tačiau žinome, kad e, šiandieną dabar žmonių žūna daug, mažiau. Be abejo, taip pat gali daugiau padėti ir pagalba. Pavyzdžiui, Turkijoje yra šimtai milijonų investuota ir e, ten e, suteikiama pagalba funkcionuoja. Mes visi matome, kad mes pradedame labai ilgalaikę plėtrą, e, pažabodami migracijos klausimą. Ir E, kalbant ap, apie pajūrio e, sargybą, mes turime tai užtikrinti. Mes norime kartu pasiekti bendrų tikslų ir taip pat e, užtikrinti, kad trečiosios šalis būtų saugios. Tačiau nusivylę esame dėl to, kad valstybės narės turi aprūpinti tai, taip vadinamą Afrikos patikos fondą. Apie 80 milijonų yra skirta iš valstybių narių. Ir valetoje priimti, prisimti atsa, įsipareigojimai turi būti gyvendinti. Tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra klausimas, ką mes darysime strategiškai su mūsų Afrikos kaimynais. Mes turime žinoti, kad mūsų e, žemynų ateitis, likimas yra labai smarkiai susijęs e, su tuo, kaip vystysis Afrikos žemynas. Ir e, todėl šiandieną mes matome prieš save komisijos pasiūlymus, pono Timomans ir Frederikos Mogherini. Ir taip pat komisaras Han užsiminė apie kai kuriuos pamastymus. Aš labai noriu padėkoti už už labai gerą bazę. Ir turime pasakyti, kad iki 2050 metų Afrikos gyventojų skaičius padvigubės. Ir mūsų laikais, e, kur Europa prisėmusi daug atsakomybės, tai turė, gali turėti labai daug neigiamos įtakos. Mes turėtume šitą problemą pasižiūrėti rimtai, atsisukti ją ir e, daryti, daryti tai ne iš e, užuojautos. Tai yra mūsų pačių interesams, kad mes turėtume padėti keistis šitam kontinentui. Turime daugiau investuoti investuoti į šitą kontinentą, mes turime gerinti jų gerovę ir geriau išnaudoti tuos pinigus, kuriuos jau investavome į esamas priemonės. Turime rasti naujų būdų ir EPP, EPP frakcija nori pabrėžti, kad ne, Afrikoje turi būti nauj, naujai e, kūriamos naujos priemonės ir keliamas pragyvenimo lygis. Ir Priekybos politika taip pat labai svarbi priemonė ES. E, taip pat mes turime užmėgsti priekybos partnerystės. Ir iš Europos perspektyvos žiūrint, mes turime daugiau galvėti, e, galvoti ir apie rytų Afrikos valstybės. E, jeigu mes turėsime Afrikoje partnerių, tai mums padėtų. Jeigu mums ne, ne, nebendradarbiausime, tai jeigu mes tiesiog gražinsime, atstumsime tuos pabėgėlius, tai gali turėti įtakos ir mūsų priekybos politikai ir mums nepavyks toliau vystyti savo verslo ryšių. Gerbiami kolegos, norėčiau keletą minčių įvesti šitą diskusiją, nes šiandieną, kai kalbame apie legalius būdus, kaip patekti į Europą. Mano frakcija yra pasirengusi konstruktyviai dalyvauti sprendžiant šitą klausimą ir mums reikia Mes turėtume pagalvoti apie mėlyną kortelę ir apie tai, kad e, Europoje mes turime milijonus žmonių, tarp jų ir jaunų žmonių, kurie neturi darbo. Ir todėl aš norėčiau savo frakcijos e, vardu pasakyti, kad jau mėlynoji kortelė negali reikšti, kad mes atversime naujus kelius e, tam, kad pritraukime daugiau darbo migrantų į Europą. Mes turime pasirūpinti mūsų europiečių jaunuolių ateitimi ir kažką daryti kitaip Europo, Afrikos. Afrikos kontinente. E, Europa tikrai gali tai padaryti kartu ir padarys tai. Ačiū. You, Dėkoju ponui Weberiui. Prieš sutikdama žodį kitam kalbėtojui, aš norėčiau pasakyti, kad aš negalėsiu dabar leisti Jums užduoti klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą. Pirmės, turėsime pirmiausia išklausyti uh, uh, frakcijų atstovus. Ponas Pitela. Dėkoju komisijos vicepirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė, kolegos. Pastaraisiais metais mes ignoravome tai, kad šalimais buvo žemynas, kuriame daug jaunų žmonių ir labai daug įvairiausių problemų. Ir mes e, nesugebėjome suprasti, kad, galėjom, kad tų žmonių iššūkiai, jų problemos yra ir mūsų problemos. Mes turime bendrų iššūkių, pagalvokite, pažiūrėjau, apie kovą su terorizmu, migrantų srautų e, valdymas. Ar mes galėsime spręsti šias problemas be Afrikos? Įvairių e, religijų dialogas, kultūrų įvairovė, Visose šiuose srityse Afrika yra mūsų partnerė. Situacija keičiasi, keičiasi po mūsų požiūris ir už tai reikia dėkoti Italijos vyriausybei ir komisijai. Aš norėčiau padėkoti jums visiems, ir poniai Mogherini, ir poniai Timmermans, ir visai komisijai. Yra du svarbus dalykai, kuriuos reikia pasakyti. Pirmiausia, tai yra finansiniai ištekliai. Jūs uh, padarėte viską, ką galėjote. 500 milijonų iš rezervinio fondo. Tai tikrai yra daugiausia, ką komisija galėjo padaryti. Dabar viskas priklausys nuo valstybių, valstybių, valstybių narių. Negalima tik gražiai kalbėti. Valstybės narės taip pat turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Ir mes tikėmės, kad suveiks sverto efektas. Ir čia reikėtų viską labai gerai pasverti. Be abejo, Europos investicijų bankas turėtų dalyvauti šiame procese. Bet tas bankas turi ir pakeisti savo misiją. Jis nebegali funkci... fu... finansuoti tik tai labai patikimų trigubą A reitingą turinčių projektų. Todėl, kad Afrikoje tokių projektų tiesiog negali būti. Antras dalykas e, tai yra susijęs su politika ir kultūra. Naujasis susitarimas yra susijęs ne vien su saugumu. Taip, siekiama yra geriau valdyti migrantų srautus. Ir aš manau, kad čia labai atsargiai parinkti žodžius, ypač kai kalbame apie tai, kad jauni afrikiečiai atkeliauja į Europą tam, kad atimtų darbo vietas iš, euro, iš europiečių, Europos jaunuolių tai nėra tiesa. Toks uh, susitarimas kaip šis turėtų be abejo sustiprinti mūsų saugumą, bet svarbiausia, mums reikia sukurti kultūrinę, socialinę, ekonominę politinę partnerystę su Afrika. Jei šis susitarimas bus, bus skirtas tik tai tam, kad suvaldytume migrantų srautus, tai jis bus bergžės, tikrai. Mums reikia kitokio požiūrio, mums reikia sukurti tikrą sąjungą su Afrikos šalimis. Ir tik tokiu atveju galima bus kalbėti apie revoliuciją. Toliau, ponė Stevens. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija šiandien pateikė mums e, svarbų veiksmų planą kalbama apie tai, kad ketinama teikti finansinę pagalbą tranzito šalims Afrikoje. Bandoma kovoti ir su kontra, žmonių kontrabandininkais ir taip pat kalbama apie būdinybę gražinti tuos, kurie neturi teisės likti Europoje. Mes turime sutelkti visas valstybės, kurios yra aplink viduržėmio jūrą. Bet mes matome, kad e, Europa ketina gražinti e, ekonominius migrantus į Tunisą, Egiptą, e, Malį ir kitas šalis. Tam, tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume pasirūpinti tikrais migrantais, tai tie, tais, kuriems tikrai reikalinga yra pagalba. Bet kai bus vykdomos visos tos operacijos, uh, nes aš manau, kad mums reikia kur kas nuseklesnio požiūrio. Dėkuoju, ponas Verhofstadt. Dėkoju, kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti komisijai, kad aš džiaugiuosi, kad yra taikomas globalus požiūris. Džiaugiuosi, kad šiandien e, ryte jūs dėl to susitarite, jūs kalbate apie e, naują prieglapščių sutikimo sistemą, apie naują pasienio apsaugos tarnybą, tikėkime, kad jos bus sukurtos iki metų pabaigos. Ir šiandien kalbame apie naują E, migracijos darbo tvarkę. 1999 metais Tamperės mieste Suomijoje mes nusprendėme, kad Europo reikia prieglobščios e, ir migracijos politikos. Iš principo dėl to susitarėme dar 1999 metais, jau praėjus 17 metų ir pagaliau, pagaliau ji yra kuriama. Taigi aš teigiamai vertinu jūsų globalų požiūrį. Mm. Tačiau aš kritiškai esu nusiteikęs e, jūsų pasiūlymą sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis atžvilgiu. Jei jūs norite tiesiog e, e, dar kartą sudaryti tokius susitarimus, yra, kuris buvo sudarytas su Turkija, tuomet iškils problemų. Aš turiu Amnesty International parengtą pranešimą, ataskaitą, atsiprašau, dėl susitarimo su Turkija. Ir jei mes manome, kad toks požiūris yra teigiamas, kad jis dėl jo sumažėjęs į Europą atvykstančių žmonių skaičius, tai yra klaida, nes mes matome, kad ten, kur sumažėjęs rautai, vienur sumažėjęs rautai, kitur jie padidėja. Ir svarbiausia yra pasakyti tai, kad niekas nesprendžia pabėgėlių problemų. Jie gyvena baisiomis sąlygomis. Daugiau nei šimtas tūkstančių žmonių buvo įstrigę visiškai e, neaiškioje teritorijoje tarp dviejų sienų, tarp Sirijos ir e, Turkijos šie žmonės negali kreiptis dėl prieglopščio suteikimo Turkijoje, dėl to, kad Turkija neratifikavo Ženevos konvencijos protokolų ir ji negali, e, gali nesuteikti prieglopščio, tai reiškia, kad pabėgėlių požiūriu šis susitarimas yra tragiškas, tai yra tikra drama, tai yra problema. Taigi, jei dabar šiandien mes sakysime, kad mes jau sprendėme problemą, mes tiesiog sudarysime panašius susitarimus su trečiomis šalimis Reikia tuomet atvirai jums pasakyti, kad ne, tai nėra kelias į, e, į ateitį, nes iš esmės mes sakome, a, mes jums duodame pinigų, o jūs uh, neišleiskite iš savo šalies tų e, pabėgėlių. Man, man, aš manau, kad mums reikia tikros partnerystės su šiomis šalimis, o ne tokio to susitarimo. O partnerystė turi būti grindžiama trim dalykais. Kartu mes, europiečiai, kartu su jais turime to, tose šalise uh, sudar, e, sukurti pabėgėlių prieimimo centrus Libijoje, Egipte, Tunise, e, Libane, e, Jordanijoje, Šiaurės Afrikos šalise. Ir, ir mes tenai turime kartu įsiaiškinti, kas turi teisę gauti pabėgėlio statusą ir atvykti į Europą, o kas yra migrantas ir Taip pat turime bendradarbiauti ir su migrantų kilmės ir tranzito šalimis, tam, kad tose šalise žmonės taip pat turėtų ateities perspektyvą. Nepamirškime. Afrikos ūkio augimas šiandien siekia 4-5 procentus, taigi tenai ekonominis potencialas yra didžiulis. Negalima sakyti, aš tai mes jums duosime pinigų, mes jau jums pažadė, beje, žadėjome tos pinigus jau du dešimtmečius, va pagaliau galite gauti juos ir neišleiskite ne, uh, pabėgėlių iš savo teritorijos. Toks susitarimas, mano galva, tikrai yra nepriimtinas. Mums reikia tikros partnerystės, kartu turime prižiūrėti e, sieną, e, saugoti sienas, kartu turime įgyvendinti įvairius kitus projektus. Aš tikiuosi, kad jūs atsižvelgsite į mano pastabas ir pakoreguosite šį pasiūlymą. Ir melinojo kortelė pagaliau. Melinojo kortelė, kurios dar nėra. Dešimt tūkstančių tokių kortelių tik tai egzistuoja. Ir aš, ponia Timermans, nemanau, kad toks pasiūlymas yra geras. Mums reikia vienos aiškios mėlynos uh, kortelės, panašios, kuri, kuri būtų panašiai į žalę kortą Junktinės Amerikos valstijose, nes šiandien egzistuoja 28 tokios kortelės rūšis. Ne, mums e, reikia vienos kortelės, vienos sistemos, kuri pakeistų 28 skirtingas sistemas. Tuomet galima būtų kalbėti apie investicijas ir apie jų veiks, e, veiksmingumą. Pone Spinelė, ačiū. Migracijos sustarimai Mm. reiškia, kad mini įvairias teisės, tačiau visų visas pasiūlymas e, prieštaringas yra. Kalbama apie gražinimo sustarimus. Jūs sakote, kad susimas su, su Turkija veikia, tačiau tūkstančiai žūsta viduržėmė jūroje, žūsta kitur. Sakote, reikia padė, kad reikia padėti pabėgėliams jų pačių šalise ir siūlote skirti pagalbą 16 Afrikos šalių, tačiau keliamas taip pat ir e, bendradarbiavimo sąlygos. Visą tai bus susijęs su sienų kontrolė, gražinimo politika. Taigi, e, arba tai yra tie papėgliai, arba jie bus visi stovyklos, arba negausite pagalbos. Vien tik tai tam, kad žmonės neveiktų iš savo šalių, taigi sirai, afganistaniečiai neturėtų tiesiog bėgti nuo karo. E, žmonės iš Eritrejos turėjo, taip pat turėtų niekur nevažiuoti. Jūs sakote, kad pabėgėliai turi tapti atsparesni, patys išlaikyti, pasilikti savo kilmės šalise arba tranzito šalise. Ar žinote, apie ką kalbate, kai, kai kalbate apie tą psichologinį jų atsparumą? Kai kurie žmonės tiesiog apkaltino ir Italijos vyriausybę. E, visiems atrodo, kad jų rankos švarios. E, pažinėjate tarptautinę teisę sistemingai ir e, siek, pasiekėte gėdingą sustarimą su, su Turkija. Tai, ką darote tai dabar, ponia Timermans ir ponia Mogherini, yra neteisinga ir jūs tiesiog e, su kraštiniais e, dešiniaisiais vykdote tokią politiką, kuri jiems patinka. Atsiprašau, panas Argentinį dabar. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Pone Timmermansai, kalbame vėl apie ES ir Turkijos sustarimą ir dabar apie naujus sustarimus su Afrikos šalimis. Nauji susitarimai, kur uh, komisija ir e, valstybės narės bando užkirsti kelią žmonėms e, migruoti. Tiesiog kartuojame tas klaidas, kurias padarėme Turkijos atveju. Sakome, kad Afrika, Afrikos šalis, e, mes jūs problemas matome, kaip galime padėti. Ne, tai nesako, netaip sakome. Mes tiesiog turime populistų, kurie labai garsiai rėkia, todėl reikia sustabdyti migraciją. Pažvelkime į skaičius. Įdomu, ar jūsų pasiūlymai pasieks savo tikslų. Per, per laikotarpį, tą patį laikotarpį šiemet žmon, daugiau žmonių žuvo negu pernai. Kaip taip gali būti? Ar ES pasiūlymai ką nors pakeis? Nes e, tie žmonės vis dar žūsta. Tai turime e, galvoti, kaip ištiesti pagalbos renką. Vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad e, būtent skurdas yra ta priežastis, e, dėl kurios žmonės vyksta į Europą. Taip pat pradėjote diskusiją e, apie migraciją žvelgiant per šią prizmę. Tačiau vystamosios paramos tikslas yra mažinti skurdą, tai įrašyta net Lisabono sutartyje. Tačiau dabar komisija tuos lėšas nori panaudoti, kad paliktų tos žmonės e, jų šalise ir uždarytų sieną. Pone Timermansai, aš noriu, e, jeigu leisite, perfrazuoti. Jeigu uždarysit sienas, tai niekas neturės ką valgyti. Pažvelkime į e, vystamosios pagalbos ministrų darbą Europos Sąjungoje Dvi citatos jūsų žodžiai. Vystimosi tikslai rodo, kad vystimosi trūkumas kai kuriuose šalise yra grėsmė visoms, bet tą patį reiškia ir netvarus vystimasis visame pasaulyje. Tai yra iššūkiai, kuriuos mes įsipareigojame nugalėti. Tai yra jūsų žodžiai, kai jūs pristatinėjote tvaraus vystimosi tikslus. sakėte, kad nėra pasiteisinimo nepasiekti 0,7 procentų tikslo vystamai pagalbai. Tačiau dabar jūs norite kurti tą Europos teritoriją vietoj to, kad spręstumėte neligybės problemas kitame pasaulio dalyse. Atrodo, kad buvo problema verčiant į vokiečių kalbą. Manome išspręsti šią problemą. Atrodo, dabar viskas veikia. Um. Toliau ponas Paksas. Pone pirmininkė, kolegos, kaip žinome, lojalumas nėra perkamas. Net jeigu ir pavyksta, ką nors papirkti, jis būna trumpalaikis. Ar komisija siūlo vienu kitu milijardu eurų papirkti rytų Afrikos šalis, kad iš jų būtų pristabdytas migrantų antplūdis į Europą? ar dėl to paties jau anksčiau bandyta šešiais milijardais eurų ir bevizio režimo pažadais nupirkti turkiją o šventas naivume jei galėtų sušuktų ant laužo sudegintas čekas janas husas nes pinigai bus išleisti o problema tęsis ir toliau. o laikai jau papročiai šiandien vien nusistebėtų ciceronas. gal mes pradėkime ramybės mokestį mokėti ir teroristams? kad ramu būtų Paryžiuje, Londone, Briuselį ir visos Europos valstybių sostinėse. Negi po pusmečio ar metų rimtais vaidais iš tiesų galėtume pradėti svarstyti ir šį pasiūlymą. Dar kartą pakartosiu, ką sakiau šios migrantos krizės pradžioje. Pagrindinė ES dvišalių ar daugiašalių sutarčių su Afrikos valstybėmis sąlyga privalo būti saugumo ir sienų regione užtikrinimas visi šio regiono valstybėms teikiami pagalbos projektai taip pat gali ir turi būti susieti su taikos ir saugumo šiose valstybėse užtikrinimu. dar viena esminė ir vykdoma sąlyga griežta ir profesionali pačios europos sąjungos išorės ypač jos pietinių sienų kontrolė. ir dar būtina atsisakyti kvotų politikos ji buvo yra ir bus akivaizdi migracijos į europą paskata nes taip siunčiamas signalas jūs čia laukiami jumis bus pasirūpinta. tai akivaizdu ir nereikia manyti kad to nesupranta patys migrantai ir jų kontrabandininkai. mielieji kai gesinamas didžiulis gaisras jeigu reikia iškertami miškai perkasiami keliai statomos smėlio ir žemių užtvaros niekas neįtikinėja prekybos centrų nepardavinėti degtukų ar žiebtuvėlių. Thank you. Next speaker, Mr. Filimski. Dėkoju, ponas Filimski. Dėkoju. Ponios ir ponai, e, dabar mes kalbame apie ES e, nu, nomenklatūrą ir man susidaro įspūdis, kad e, daugiau e, šitas migro, migracijos reiškinys yra politiškai nulemtas. Ir faktiškai visas arabų pusėsalis e, tvyro chaose. Ir panašiai buvo su Tunisu, Libijoje su Kadate ir Sirijoje stengiamasi buvo nu, nuversti. Ne, Sada. Ir e, šiandieną mes kalbame ne apie arabų pavasarį, bet kalbame apie didžiulius migracijos rautus į Europą. Ir e, tai labai smarkiai mus įtakojo. Ir e, lygiai taip pat e, kilo skandalas, kai e, paaiškėjo Vokietijos automobilių pramonės skandalas. Ir galbūt E, tai jeigu atvyktų daug imigrantų, galbūt tai reikštų, kad e, verslo pajamos, pelnas padidėtų. Tad pamirškime, kokių politinių tikslų mes siekiame. Kai kalbame apie Austriją, mes visada buvome labai atviri žmonėms, kuriems reikia pagalbos ir apsaugos. 1956 e, metais Vengrijoje ir paskui Čekoslovakijoje ir po to 1988 po Bosnijos karo. Dabar tos tarp tos žemyninės migrantų. Um, e, dažnai imigrantų srautai keliauja link Austrijos, jie keliauja per 4-5 saugias šalis, tačiau nepakankamai saugios jiems. Ir e, mes norime galiausiai jiems pasakyti ne ir pakanka. Taigi be abejo idėja yra tokia, kad pirmiausia reikia su, e, yra sukuriama regione um, skubi, skub, um, skubios situacija, skubi situacija, o paskui uh, E, kyla idėja vis daugiau atvežti žmonių į e, Europą. Tačiau nepamirškite, kad tas laivas gali nuskesti, jeigu jame bus per daug žmonių. Dėkoju, ponas Zarienopoulos. kalbant apie e, situaciją, pabėgėlių situaciją, kaip tai atrodo Graikijoje. E, tai gali būti klaidingas įspūdis. E, dešinieji ekstremistai lab, lab, e, jaukia visą situaciją. O tie žmonės, kurie išgyvena, tai jie atsiduria taitum kalėjime. Kiek yra vaikų, kurie uh, kenčia badą ir jie yra atstumiami. Ir taip pat matome, kad rytai yra finansuojami ES be e, jokios atsakomybės. Tie žmonės bėga iš ten dėl to, kad jie neturi ateities. Susitarimas su Turkija e, turėtų parodyti, kokia linkme viskas eina. E, tačiau dabar situacija tik dar labiau paaštrinta. Ir tarytum e, maitinamas pats vilkas. Tuo pačiu metu pabėgėliai, kurie gyvena įvairiose stovyklose, turėtų e, išlaikyti savo orumą. Ir mes turime užtikrinti tinkamą prieimimą ir tinkamą infrastruktūrą. Dėkoju, ponė Metsola. Dėkoju, pirmininkė, aš labai džiaugiuosi šią diskusiją, kaip politikai mes turime um, pradėti kalbėti apie migracijos um, priežastis, kitaip mūsų uh, veiksmai bus per maži ir per vėlyvi. Mes turime užkirsti kelią toms situacijoms. E, migracija yra globalus reiškinys, tačiau į jį reikia e, tinkamai atsižvelgti su užuojauta ir efektyviai. Europa turi galvoti e, toliau nei tik tai rydiena ir pažvelgti jas kartas. Europos komisija, valstybės narės turi surinkti pinigų ir padėti didinti tų šalių pajėgumus. Mums reikia investuoti į besivystančias šalis. Tai būtų tarytų maršalo planas. Ir e, žmonės ten galėtų gyventi nesibaimindami ateities. Ir be abejo turime atskirti, kas patenkina reikalavimus paramai, kas ne. Ir tai turi būti neatsiema mūsų dėrybinio plano dalis. Tada mes galime didinti teisės saugos teismų ir prieglopščio sistemų pajėgumus tam, kad tie žmonės, kuriems reikia apsaugos, rastų saugų prieglopsti saugiose teritorijose ir už ES ribų. Dėkoju. Flek, ponas Fleckenstein. Gerbiami kolegos, Džani e, Pitela jau tai minėjo, be abejo, mes sveikiname šitą e, iniciatyvą. Šiandieną ryte Vokietijos spaudoje buvo kalbama apie tai, kad e, reikia padaryti spaudimą Afrikos valstybėms. Tačiau, manau, pirmiausia, mes ne apie tai kalbame. Pirmiausia, kalbame apie partnerystę ir apie e, tai, kad reikia kovoti su e, migracijos priežastimis ir kad reikia investuoti į aplinką, į darbo vietas, tam, kad žmonės e, daugiau apskritai nenorėtų bėgti. Mes kalbame apie kontrabandininkus, prekiauti žmonėmis ir mes turime pažaboti juos bendradarbiaudami ir užtikrindami pasienio kontrolę. Kalbame apie teisėtą migraciją, kurios Europoje iš dalies reikia. Ir šita situacija turi būti sukurta tokia partnerystė valstybėse, kuriuose e, funkcionuotų e, readmisijos ir e, perėmimo mechanizmas. Tai tikrai nėra perteklinis mechanizmas. Šitas planas uh, E, gali trumpalaikę perspektyvą su, e, suvaldyti krizę ir ilgalaikė perspektyvoje užtikrinti tvarų bendradarbiavimą. Tai gali mums padėti, mes tai stengiamės užtikrinti pastarąjį dešimtmetį. Tačiau taip nėra paprasta. E, mes turime per šią diskusiją pas, pasirūpinti dviem rūpmės klausimais. Pirmiausia, finansavimas. Mes jau apie tai girdėjome. 1,8 milijardo ir 81 milijonas buvo išmokėti um, uh, Turkijai sunkiai ir nemanau, kad valstybės narės e, nori kaž, e, e, nėra, nėra optimistiškos ir netiki tomis progno, prognozėmis. Tačiau gali būti. Ne, Negali būti, kad valstybės narės taip greitai ir betarpiškai ims viską ir sumokės. Kitas rūp, man rūpimas klausimas yra, su kuo mes norime bendradarbiauti atskirose valstybėse narėse. Uh, investicijos teisė, demokratija, pažanga yra tie pragmatiniai dalykai, kurie, e, kurių mes siekiame, tačiau jie turi neskirsti su realybė. Mes neturime universalaus spaudimo visiems ir e, todėl mes turime sudaryti atskiras sutartis, kurios būtų orientuotos į mūsų europinės e, vertybės. Labai ačiū. Ponas Etheridge norėtų užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar Jūs atsakysite tai jį? Ponas Etheridge. Ne. Gerai. Pone Etheridge, atsiprašau. Toliau kalbės ponas Van Orden. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mums reikia visiškai kitokio požiūrio. Ta, da pirmenybę skiriant pirmiausia tam, kad būtų mažinami migrantų atvykstančių Europos Sąjungą skaičius požiūris, kuris yra pagristas vien dar e, žmogaus teisėmis, tik tai paskatina migraciją, atveriamas yra durys ir visiems yra žinoma, kad kai e, tik tai jie pasiekia Europos krantus, viskas bus įspręsta. Bet to žinome, kad e, yra netink, prastai vykdomi galiojantis įsipareigojimai, bet to mūsų dabar ribojo jungtinių tautų konvencijos ir pono Ferhofštato pasiūlyta sistema neįspręs šių problemų. Be to, uh, Mane neramina ir tai, kokį, koks bus vizų liberalizavimo e, poveikis, nes e, nemažai žmonių teisėtai atvyksta į Šengeno e, erdvę ir po to jie joje pasiliks, užsibūs ilgiau nei jiems yra leista ir galės joje laisvai judėti. Be to, ponė pirmininkė, negalima da, dar kartą sakyti, kad valstybės narės norėtų uh, įnešti papildomų pinigų ES biudžetą arba kad reikia panaudoti ES biudžeto lėšas, reikia biudžete surasti reikalingų lėšų. Gal reikia atsisakyti kažkokiu ankstesnių prioritetų, nes šiandien turime naujų. Štai koks turi būti naujos požiūris. Negalima da, da, teikti, kad mums reikia nulatos vis naujų pinigų ir naujų finansinių įnašų. Pone Vikstrom. Ačiū. Niekas nebejoja, kad mes turime geriau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis savo kaiminystėje, tam, kad galėtume reaguoti į giluminės migracijos priežastis, kad užtikrintume galimybę saugiai ir teisėtai patekti į Europos Sąjungą ir taip pat uh, pasirūpinti tais, kur, kurie negali gauti taptautinės apsaugos. Taip, aš pritariu komisijai, mes turime geriau valdyti migrantų srautus. Jas tiesiog deportuosime visus ir e, taip vadinamasis saugias trečiasis šalis nieko nespręsime. Tai yra akla, aklavietė. Ir kad ir kaip pavadintumėt šį dokumentą, jis nieko nespręs, nes. Tė, parlamentas vykdys demokratinę korto, kontrolę. Aš manau, kad mums reikia kurti tikrai padorę, orumą saugančią prieglopšio suteikimo si, uh, sistemą. Mes negalime kratytis atsakomybės ir ją užkrauti trečioms šalims. Nes taip ES nuolatos bus laikoma įkaitę. Dėkuoju. Pane Veržė, ne vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Mogherini, jūs labai gražiai šiandien kalbėjote, bet jis visiškai netitinka tikrovės. Ir ponė Timmermans gal net ir nu, nuoširdžiau nu kalbėjo. Šiandien mes ir gyvename humanitarinę krizę. Štai tokia yra realybė. 28 milijonai žmonių yra perkelti ir jie bėga nuo karo ir, ir uh, e, e, gavilinių nelaimių. Daugiau net vienas milijonas atvyko į Europos Sąjungą. 160 e, milijonų žmonių turėjo būti perkelta, tačiau perkelta realiai tik tai šiek tiek daugiau nei tūkstantis. Ir šiandien jūs kalbate apie susitarimą su Afrikos šalimis. Aš manau, kad reikia pasinaudoti visom, visais susitarimais tam, kad galima būtų uh, reaguoti į uh, susidariusią situaciją Afrikoje. Ir taip jau uh, yra sudėtinga, sudėtinga situacija ir 87 procentai visų migrantų pasaulyje juda Afrikos viduje. Ir jūs žadate jau labai seniai e, e, ap, e, labai daug ką. Ir kaipgi jūs šiandien galite saky, sakyti, kad, kad situacija keičiasi? Aš matau tik tai cinizmą. Ir Eritreja ir Sudanas yra puikus to pavyzdžiai ir mes matome, kad šiandien bandoma tik tai mažinti visų tų baisių katastrofų padarinius. Pone Keller, ačiū, kai kurie kolegos minėjo partnerystę, skurdo problemų sprendimą, žmogaus teisų pažeidimus, tai puiku, tačiau problema yra tai, kad dokumente to nėra. Komisija siūlo panaudoti visas užsienio politikos priemonės, kurias turi ES vienam tikslai - būtent sustabdyti pabėgėlius ir migrantus. Vystamoji pagalba, prekybos politika, netgi turime sankcijas prekybos sustarimuose dėl žmogaus teisų pažeidimų, tačiau jos bus naudojamos dabar, kai žmonės atgal nepriima pabėgėlių, žmonių, kurie pabėgo iš tos šalies. Komisija nori duoti pinigų tokioms šalims kaip Eritreja, kur žmonės bėga dėl gerų priežasčių, dėl kankinimų, dėl prievartinio darbo, žmogaus teisų pažeidimų. Ir e, pinigai nebus duodami su sąlyga, kad bus sustabdyti tie pažeidimai. Ne, sąlyga yra sustabdyti žmonės nuo to, kad jie bėga iš tos, nuo tų aplinkybių. Įdomu, kas liko iš mūsų uh, užsienio politikos pagristos uh, vertybėmis. Jūs minėjote pasaulinę atsakomybę. Tai labai svarbu, iš tiesų. Tačiau kur yra ta ES pačios atsakomybė, mūsų valstybių narių atsakomybė? Negalime visiems sakyti, visoms tranzito šalėmis, kad jos priimtų daugiau pabėgėlių, jeigu mes patys, kaip vienas ž... turtingiausių pasaulio žemynų, nieko nedarome. Kaip galime sakyti Jordanijai, Turkijai ar kitiems e, aprūpinti daugiau pabėgėlių, jeigu mes patys negalime aprūpinti milijono pinigai, netgi gerai išleisti pinigai, yra nepakankama priemonė. O perkeliamas, kaip komisija privers valstybės narį mažai pabėgėlių, tai yra bent jau šimtus tūkstančių kasmet, o ne 20 tūkstančių, kurie buvo pažadėti prieš metus, o keturi tik tai tūkstančiai buvo apgyvendinti. Kurgi yra ta atsakomybė? Manau, kad problema, kurią reikia spręsti, yra ES viduje. Neverta problemą išstumti į išorę ir ieškoti sprendimų kitur. Turime rasti sprendimą ES viduje. Ačiū, ponė Ferrara, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pasiūlymas iš esmės yra Rencio migracijos sustarimo perrašymas. Reik, tiesiog idėja E, tą bendradarbiavimą pagrysti mūsų e, norais, mūsų poreikiais, o ne migrantų ir pabėgėlių interesais. Sakome, kad sutarimai e, yra pagrysti ES vartybėms, bet iš esmės tikslas sustabdyti migraciją sumokant milijardus eurų. Pirmininkė nutraukia kalbėtoją, prašo kalbėti lėčiau. šiuose sudarimuose labai mažai sakoma apie priespaudą, diktatūrą, tas vyriausybės tokias, kurios gaus mūsų paramą. Nekalbama apie korupciją tose šalise ar tokių šalių kaip Libija vyriausybės nestabilumą. Labai sunku įsivaizduoti bendradarbiavimą su Libija. Taigi mes apskritai mes remiame vystamą bendradarbiavimą, žmonių gyvybių gelbėjimą, tačiau tai reikia daryti be veidmainiavimo. Dešimtmečius kalbama apie pagalbą tam žemynui, kuris buvo ignoruojamas metų metus ir buvo juo naudojamasi. Ačiū, toliau ponas Precel. Pirmininkė, ponas ir ponai ponė Mogherini norėtų išspręsti globalią problemą, e, tačiau neapsijuokite, jūs čia Europoje vien tos problemos neįspręsite. Būtent ES šiandieną turi tokį žalę lozungą. E, mes turime atsisakyti gerovės e, dėl Afrikos interesų ir dėl Azijos interesų. Vienas milijardas po vieno milijardo. Taip, iki, 2000, iki 260 milijardų E, kurios nori investuoti ir Afrikos privatus investuotojai. Tai buvo Junkerio planas, tačiau šį kartą tai negali funkcionuoti. Noriu pasakyti, kad tinkamai nefunkcionuos dėl to, kad Afrikos investicijų galimybės yra daug prastesnės nei Europos e, Sąjunga, jeigu mes palyginsime jas. Ponius ir ponai, jeigu kalbame apie 62 e, milijardus, kurie turi būti ten investuoti, tai jau ir Vokietijoje mes turime iki 93 milijardų e, eurų e, pažadėtų investicijų Vokietijoje dėl esamų e, pabėgėlių. Ir dabar vien tik tais Vokietijos federalinė vyriausybė yra prisižadėjusi šiek milijardų investuoti į Afriką. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pretzel. Ponas Efridž nori Jums užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar priimsite? Prašom, ponė Efridž. 30 sekundžių. Dėkoju už tai, kad jūs e, buvote drasus ir atsakysite mūsų klaus, mano klausimą. Tikiuosi, visi kiti irgi bus tokie pat drasus. Ar manote, kad Europa e, e, galės drąsiai išvesti tai, kad bus gerovė visur lygiai pasidalinta? Ar manote, kad ES mokesčių mokėtojai nori pasi, E, likti šitos pinigus savo ir išleisti savo šalise, ar manote, kad jie lygiai taip pat norės tos pinigus mesti kažkur kitur, užuot pasilaikę juos savo šalise, ponė Precel? Gerbiamas kolegė, kolega, e, laimiai jūsų šalyje yra galimybė E, balsuoti dėl, e, dėl narystės Europos Sąjungoje ir e, tikiuosi, kad jūs tinkamai išgirdote savo partijos kolegos žodžius, pono Weber kalbant apie mūsų gerovę, tai um, noriu, noriu palinkėti Jums viso, viso geropos sėkmės birželio 23. Voigt, Ponas Voit, vieną minutę. Ačiū gerbiamą pirmininkę, mėly kolegos. Na, Europoje vis kuriami nauji planai, nauji pažadai ir nauji planai. Ponas Timmermansas jau praėjusiais metais kalbėjo apie naują planą skirtą paskirstyti daugybę pabėgėlių. Na, ten buvo kalbama apie milijonus žmonių, tačiau šiandien net neaišku, kiek iš tų žmonių buvo iš tiesų perskirstyti Europos Sąjungoje. Ir štai šiandien vėl kalbam apie naujus planus. Kas iš tų 72 tūkstančių e, pabėgėlių iš tiesų buvo perkelti ES viduje, tų žmonių, kurie atvyko viduržėme jūrą, regėjo jūrą, kiek e, gabentojų buvo sulaikyti. Tiesa ta, kad tik tai keli šimtai žmonių buvo perkelti į Europ Europos Sąjungą iki šiandien. Į šį procesą buvo įtrauktos rinktinės valstijos, kad būtų galima kažkaip susidoroti su šia problema. Pone Magerinė teisingai sako, kad reikia juos taip pat gelbėti. Tačiau uh, e, išgelbėtosius vėl uh, iš, gražinti ten, iš kur jie atvyko pagal uh, e, australišką į modelį, būtų nesažininga. Dėkoju. Dani pozdravljam danes predstavljen predlog evropske komisije o novem migracijskem dogovoru. do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so bile sicer. iki šiol europoje ėmėmės trumpalaikių priemonių kurios buvo svarbios kad šiek tiek sutramdytumėme tuos srautus tačiau e, šiuo naujuoju susitarimu mes artėjame prie ilgalaikio tvaraus sprendimo 8 milijardų finansinė parama bus valstybių partnerių naudojama, kad e, siekiant suvaldyti tuos atvykstančius srautus ir taip pat e, apsaugoti išorės sienas nuo korupcijos ir e, nelegalaus judėjimo. Svarbiausi E, svarbiau, vienas iš svarbiausių dalykų yra kilmės valstybės principo nustatymas. E, tačiau mes turime atsižvelgti ir pro, efektyvų problemos sprendimą. Mums reikia kalbėti, kalbėti ir apie tam tikrus ekonominius aspektus. Tai yra apie pabėgėlius, kurie į ES atvyksta būtent dėl ekonominių paskatų. Mes mokame e, šiai problemai spręsti, mokame gerokai daugiau negu, pavyzdžiui, amerikiečiai, tačiau e, turėtumėme tuos pinigus panaudoti gerokai veiksmingiau ir laikytis e, nusistatytų taisyklių Taip, stengdamiesi veiksmingai kovoti su nelegaliais imigrantais, mes mm, taip pat neturėtumėme e, teikti ekonominės paramos ar vizos e, e, supaprastinimo režimo įvesti toms valstybėms, kurios prisideda prie tų nelegalių srautų didinimo. Dėkoju. Jums pateiktas klausimas pagal mėlynos kortelės principą. 30 sekundžių. Mielas kolega, paminėjote, kad reikia investuoti. Sakėte, jog reikia investuoti tą šalis, iš kurių atvyksta migrantai. Tad norėčiau paklausti, ar manote, jog Junkerio planas galėtų būti išplėstas ir pritaikytas toms investicijoms? Ir taip pat, ar manote, E, tiksliau, matote, kaip galima būtų sustiprinti e, finansavimo galimybės šioms šalims? Ačiū už šį klausimą. Faktas yra tas, kad yra tokių minčių, yra planuojamas e, vadinamasis Junkerio antrasis planas e, už ES ribų. Yra normalu e, remti tam tikrus investicinius veiksmus ir Europa čia prisideda labai ženkliai. Nebus jokio ūkio pagyvėjimo ir gerovės šiose valstybėse be atitinkamos paramos. Ir aš manau, kad šis fondas ilgalaikio požiūrių yra svarbiausias e, instrumentas. Ir tokiu būdu mes, mes su to fondo pagalba padėsime užkirsti kelią tolesniam tų e, imigrantų srautų didėjimui. Panas Panseri, vieną minutę. ES sėkmė priklauso nuo tam tikros skaičiaus sąlygų. Visų pirma, nuo vidaus ir išorės sėkmingos migracijos politikos, kuri remiasi solidarumu ir žmogaus teisėmis. Antras aspektas - investicijos bei e, realistinės investicijų politikos. Ir aš noriu pasakyti, pono Verhofstadt, kad e, tikra partnerystė čia yra labai svarb, svarbus aspektas, bendradarbiavimas, o ne išnaudojimas šiame kontekste yra labai svarbus. Toliau e, teisinis pagrindas ir e, čia iškyla valstybių narių susiskaldimo klausimai taryboje ir kitur. Euro obligacijos. Čia taip pat yra labai svarbus aspektas ir čia turi būti numatyti tam tikri saugikliai. Ir reika, reikalui esant taip pat turi būti numatytos tikslinės finansinės priemonės spręsti iškilusiams problemams. Ponas Marijas. Gerą minutę. Dėkuoju. Dabar susidurime su dideliais migrantų srautais ir dėl karinių konfliktų ir dėl ekonominių priežasčių. Ir su šia problema ateinančiais metais ateityje susidursime ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių. Turime taip pat šiame kontekste nepamiršti sustarimo su e, Turkija. Labai svarbu taip pat, kad e, migracijos kilmės valstybėse būtų veikiama ir kad emigrantai galėtų grįžti atgal į savo valstybės, kad tam būtų užtikrinamos e, sąlygos. Aišku, jeigu norime spręsti šitas problemas, mums reikia investicijų tose trečiosiose valstybėse, Šiaurės Afrikoje ir kitur, artimuose rytuose. partnerystės, bendradarbiavimo sutartys tikslinės su trečiosiamis valstybėmis yra toks dalykas, kurio yra tikimasi jau senai. Gyverhofštatas pabrėžė šį aspektą. Ir šiandien aš noriu priminti tuos prioritetus, kuriuos jūs minėjote, kaip labai svarbius. Tai yra gelbėti gyvybės viduržėmio jūroje prieš e, savaitę 700 žmonių tragiškai žuvo. Tad Tai iš tikrųjų labai aktualu. Jūs kalbėjote apie paradigmos keitimą, apie strateginius pokyčius, ar iš tikrųjų yra pasirinkta nuo žodžių pereiti prie veiksmų. Būtent e, todėl tuo metu, kai e, mes dirbame ties e, pakrančio apsaugos reglamentu, taryba ir komisija atsisako, kad būtų atskirai dirbama ties gelbėjimo jūroje aspektu išorės sienų apsaugos kontekste. Aš manau, kad tai labai svarbus aspektas, jeigu norime iš tikrųjų pereiti nuo žodžių prie e, veiksmų. Dėkuoju. Ačiū, pane Bjork, vieną minutę. Na, iš tiesų reikia kalbėti ne tik apie bendradarbiavimą ir migraciją, bet ir apie pabėgėlius. Turime užtikrinti ekonominę ir finansinę, e, finansinės priemonės e, tam, kad susidorotume su šia problema. Šiandien akivaizdu, kad turime galvoti apie ateitį ir apie žmogaus teisės, nes šiandien žmogaus teisės yra dažnai pažeidinėjamos. Ehm, yra norinčių uždaryti sienas, užsidaryti nuo kitų. Ehm, matome, kas vyksta Sudane ir Eritrėjoje. Gėdinga, kad ES laikosi tokio ciniško požiūrio ir e, neįleidžia žmonių, kurie neturi ko kvepuoti. Tad mums reikia daugiau atvirumo ir daugiau solidarumo ir ES turi prisimti atsako, atsakomybę už pabėgėlius. Būtent apie tai turime kalbėti. Ponas Tirikabras, ačiū ponia pirmininkė, visiškai sutinku, kad mūsų reakcija į šią humanitarinę krizę Europoje e, turėtų būti visapusiška. Afrika turėtų E, būti kiek manoma labiau įtraukiama į politinę darbo atvarkę. Tačiau tas pirmasis e, e, susitarimas neatsižvelgia į du dalykus. Tai yra žmogaus teisų aspektas yra visiškai ignoruojamas. Mes dabar stengiamės atsikratyti šiuo metu pas mus patekusių pabėgėlių. O kitas dalykas yra susijęs su pirmuoju Mes panašu pasitikime visais e, Afrikos valstybių vadovais ir jų morale ir etika. Ir ar taip mes ir e, taip, taip ir turėtumėme elgtis, ne, visiškai nežiūrėdami į žmogaus teisų aspektą, nevykdydami jokios kontrolės, mūsų susitarimai su trečiosiomis šalimis E, ateities susitarimai su trečiosiomis šalimis e, bus ir toliau sudarinėjami tuo pačiu pagrindu kaip ir iki šiol tai ir kartosime tas pačias praeities klaidas. Pana Levija, jums pateikta mėlynoji kortelė. Ar primsite klausimą? Klausimą teikia ponė Atkinson. Taip. Pone Atkinson. Taigi kalbate apie žmogaus teisės, tačiau nepritarėte man, kai aš sakau, kad e, iš tiesų daugybė pramonės e, šakų tarsi prieštarauja e, žmogaus teisų principams. E, Štai ir neseniai žiūrėjau laidą, kur taip pat buvo kalbama apie šią problemą. Aš pati lankiausi prieš tris savaitės Graikijoje pabėgėlių stovykloje ir mačiau, kas ten vyksta. Tad ar jūs manote, kad mokesčių mokėtojų pinigai ir toliau turėtų būti naudojami taip, kaip iki šiol? Aš tiesiog manau, kad neturėtumėme painioti tų dalykų žmogaus teisų nuostatų būtina laikytis besąlygiškai ir e, man aišku apmaudu, jeigu tai nevyksta kartais tam tikromis aplinkybėmis. Panas Hukim, ačiū, pane pirmininkė. E, Šengeno e, erdvė yra puikia erdvė žmogaus, žmonių kontrabandininkams ir kitiems nusikaltėliams vykdyti savo veiklą. E, Britų mokesčių mokėtojų e, nei vienas, e, nei vienas svaros sterlingas neturėtų pasiekti šios sistemos išlaikymui. Junktinė karalystė šią vasarą susidūrė su nauja problema, kuomet jos pietų pakrantę pasiekė imigrantų srautas. Ir Europos Sąjunga tuo tarpu e, e, ėmėsi diskutuoti apie to klausimu, e, nusprendė diskutuoti to klausimu po jungtinės karalystės referendumo dėl išstojimo iš ES. Kila klausimas, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Aš tikiuosi, kad žmonės nuspręs, e, nuspre, nuspręsdami e, balsuoti ir balsuodami dėl to, ar išstoti ar ne iš ES, atsižvelgsi tokius sprendimus ir, e, ir balsuos teigiamai, tai yra balsuos už tai, kad, būtų, kad Junktinė karalystė išstotų iš ES. Ačiū. Jums norima pateikti klausimą pagal Melinosios žodę kortelės principą. Bo, ponas Bogovič nori pateikti Jums klausimą. Ar priimsite jį? Taip. Žodis ponui Bogovič. Po birželio 23-osios yra akivaizdu, jog dar daugybę metų jausime spaudimą iš, dėl migrantų srautų iš Afrikos ir kitų valstybių. Ar Jūs manote, kad Junktinė karalystė E, neturėtų būti ta valstybė, kuri prisideda prie šios e, problemos e, sprendimo. Ir ar jūs manote, kad jeigu nedalyvaudami šios problemos sprendime pasieksite, kad ši problema išsispręstų savaime? Panas Hukan. Tikiuosi, kad kai mes paliksime Europos Sąjungą, Europos sąjunga išspręs šią problemą. Mes esame salos valstybė, salos valstybė ir turime savo pačių problemas ir mes turime savo, savo sienas, kurias turime apsaugoti. Panas Fontana, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo frakcijos e, vardu pasveikinti vyriausią galotinę Mogerinį. E, Aš e, grįždamas prie temos noriu pasakyti, jog čia reikia pabrėžti du svarbius e, aspektus. Aišku, kad yra migrantų srautų daug dabar ir dažnai tie migrantų srautai yra skatinami nusikalstamų organizacijų, be kita ko ir teroristinių organizacijų, kurios organizuoja išpolius mūsų šalyse. Ir uh, taip pat e, organizuoto nusikalstamumo struktūros. Todėl mes turime stabdyti tos migrantų srautus. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas yra neatskiriama asmens, neatimama asmens teisė gyventi toje valstybėje, kurioje yra gimęs. Ir e, Afrikos valstybės ir kitos uh, kilmės, migrantų kilmės valstybės turi daryti viską, kas įmanoma, kad migrantai neišvyktų iš jų. Aš net nekalbu apie Turkiją, kuri bando dabar stabdyti tos migrantų srautus, tačiau dėl to kyla labai daug e, problemų. Ponas Sinadinos, vieną minutę. Dėkuoju. Mes turime imtis migracijos priežasčių klausimo. Uh, praeitėje taip pat yra buvę panašių dalykų, tačiau dabar matome, jog niekas neprisijima atsakomybės dėl kylančių problemų, niekas nesako meja kulpa. Matome, kas e, vyksta ties trijų valstybių sienomis ir žinome, kaip yra su Šengeno sutarties 25 straipsniu Matome, jog migrantai plūsta, tuo tarpu nedarbas yra didelio lygio mūsų valstybėse. Ir e, kažkas turi prisimti atsakomybę dėl viso to fiasko, kurį dabar e, matome. tie asmenys, žinome e, taip pat, kokių problemų iškyla ir, ir mano kolega komunistas Graikijos taip pat yra žuvęs tame kontekste. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame, kad reikia iš tikrųjų įgruoti migrantus ir kad migracijos politikoje reikia uh, tikrų išorės aspektų įtvirtinimo. Tai praktiškai jau padaryta, tačiau dabar turime konkretizuoti šitos fundamentalius pokyčius. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Visų pirma, turime giliau pagalvoti apie finansavimo aspektą. Uh, prioritetinėse valstybėse taikomi kriterijai turėtų būti patikrinti dar kartą. Toliau turime kalbėti apie finansinių priemonių veiksmingumą ir apie. E, Mes taip pat turime stiprinti Afrikos e, valstybių sienų apsaugą ir bendradarbiavimą tarp Afrikos e, valstybių. Turime sėti šį aspektą su visuomuoju bendradarbiavimu. Čia turime rasti tokį požiūrį ir galvoti apie paskat, pas, įvairias paskatas bei kitas priemonės, kurios būtų susijusios su teisinė valstybė ir žmogaus teisėmis. Taip pat turime galvoti apie tam tikrų signalų siuntimą ir neprioritetinėms valstybėms. Uh, Turime galvoti apie Afrikos regioninių organizacijų vaidmenį tame kontekste, pavyzdžiui. Toliau valėtos plano įgyvendinimas, kokios, kokių priemonių yra siūloma siekiant e, panaudoti Afrikos diasporos potencialą Europoje, taip pat apie e, pietinės viduržėmio jūros baseino šalių bendradarbiavimą su e, subsaharinės Afrikos valstybėmis. Ponas Gerero. Ačiū. Na, manau, komisija pasirinko tinkamą požiūrį. Šis požiūris paremtas bendra strategija vizija, kurie apima įvairius su migracija susijusius aspektus. Taip pat paremta susitarimo su visomis šalimis principu. Ieškoma susitarimo su tranzitinėmis ir kilmės šalimis. Ir tas susitarimas turėtų būti ilgalaikis. Šiandien maždaug 60 milijonų žmonių buvo priversti išvykti dėl įvairių konfliktų. Taigi mums labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip sustabdyti tokius konfliktus ir jiems užkirsti kelią. Taip pat maždaug 60 milijonų žmonių e, buvo priversti palikti savo gyvenamasias vietas dėl bado ir kitų humanitarinių krizių. Taigi turime galvoti ir apie tai, kaip išspręsti skurdo problemą. Na, aš norėčiau pabrėžti, kaip pranešėjas humanitariniais klausimais, kad e, visi šie klausimai yra pagristi humanitariniais demokratiniais principais ir veiksmais. Ačiū. Žodis ponui Kolmer. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Alfa partijai pasakyti, kad priemonės, dėl kurių diskutuojame, mano manimu, yra visiškai teisingos. Tačiau taip pat reikia pažymėti, kad, kad ir kokios jos, kad ir kaip teisinga būtų parama teikti, kiek manoma, arčiau tos e, humanitarnės krizės e, žydinių, reikia neužmiršti ir tam tikrų pagalbinių priemonių. Ir jų reikia ieškoti Europos Sąjungoje. Čia ES dėja kol kas jokios pažangos nėra padariusi. Mes vis dar nesijimame vieningų veiksmų E, mūsų e, valdydami savo išorės sienos, neturime vienodo teisinio pagrindo veiktiems veiksmams vykdyti, visos valstybės narės e, elgesi skirtingai. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės pareiškia, jog jos gali priimti neribotus rautus pabėgėlių, kitos įveda kvotas, o kitos įgyvendina pabėgėlių išstumimo politiką. Ir mums aišku, e, logiška, kad, to, kad iškyla problema, kaip išspręsti šią problemą, kuomet jos sprendimo būdai yra tokie įvairūs ir, ir skirtingi ir prieštaraujantis vieni kitiem. Į tą procesą reikėtų aktyviau įtraukti ir Afriką. Dėkoju. Pone Milnar. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikintina yra tai, kad komisija, teikdama finansinės paskatas, nori prisidėti prie pabėgėlių krizės įveikimo. Tačiau priemonė skirta Turkijai neturėtų būti tas pavyzdys, gero, geras pavyzdys. Ir aš tikiuosi, kad bus, ne, nebus įgyvendintas australiškasis modelis, kuomet e, e, yra pabėgėliai yra išstumiami į izoliuotas vietovės ir e, stengiamasi iš tos problemos išsipirkti, tiesiog išsipirkti. Tai yra ir praktinė prasme neįgyvendinima, nes ne vienas Europos e, e, karinių jūrų pajėgų jūreivis neturės jokios, jokio pagrindo, teisinio pagrindo e, keliauti į, vykdyti tokią veiklą ir keliauti į svetimus e, teritorinius vandenius įgyvendinant tokį veiksmą. Aš tikiuosi, kad visos valstybės narės įgyvendins bent jau dabar egzistuojančius Euro, e, parlamento pateiktus ir komisijos pateiktus teisės aktus. Dėkoju. Ačiū ponas Kristogonas, vieną minutę. Na, komisija kalba apie susitarimą dėl migracijos. Ten kalbama apie išorinės sienas ir apie kovą su žmonių kontrabandininkais, apie bendradarbiavimą su e, e, Afrika ir kitomis šalimis. Tai problema nebus išspręsta. Tas, tie didžiuliai pabėgėlių srautai yra e, sėtini su mūsų griežta taupimo politika, netinkamais ekonominės politikos veiksmais. Ir e, Europa kenčia nuo to reiškinio ir e, taip pat ir nuo karų vykstančių mūsų tolesnėse, tolesnėse regi, kaiminėse regionuose padarinių. Mm, mm, iki šiol Europoje buvo pasirūpinta tuo, kad būtų išsunaikintos darbo vietos skirtos jauniems žmonėms. Mums reikia taikos politiką įgyvendinti artimuosiuose rytuose ir visose e, regionuose su e, krizių žydiniais. Kitaip mes šios problemos ilgalaikėme laikotarpyje tikrai neišspręsime. Dėkoju. Skotskato. Aš suprantu, kad e, dabar vis nemalonesnė tampa diskusija apie e, referendumo kampaniją Junktinėje karalystėje. E, E, kampanija, e, šioje kampanijoje dalyvaujantis e, pasis, asmenys pasisakantis už Junktinės karalystės pasitraukimą dar labiau žaštrina pabėgėlių temą ir supriešina visuomenę, kalbėdama apie, apie tos pabėgėlių problemos svarbą ir apie tai, kad ES prisideda prie tos problemos užaštrėjimo. Mums reikia turėti omenyje, kad reikia reikia e, toliau, e, daugiau dėmesio skirti artimiesiems rytams ir e, ten kilusiai, ten daugybę metų vykstančiai kriziai. Mums reikia taip pat šiame kontekste, referendumo kontekste kalbėti ir apie pačios Junktinės karalystės darbingo amžiaus žmonės, kurie taip pat patiria didžiulių problemų. Ir jie taip pat yra palenkiami e, ir skatinami balsuoti prieš, už pasitraukimą iš ES. Reikia kalbėti apie jų problemų išsprendimą. Turime pakalbėti apie Afrikos patikos fondą, į kurį ES piliečiai mm, skiria daugyb, daug, didžiulės lėšas. Šiandien e, jau ir taip ES yra didžiausia humanitarnės pagalbos donorė, jau praėjusiais metais įskyrė 2,5 milijardų dolerių. Tačiau e, tie pinigai yra panaudojami ne taip, kaip to tikisi Junktinės karalystės, nevyriausybinės organizacijos ar piliečiai. Tad e, šiandien girdime, jog reikia atverti sienas, tačiau net ir nevyriausybinės organizacijos supranta, jog šie pasiūlymai nėra tinkami. Ir tie milijardai, kurie yra skiriami, nieko nepadės, jeigu ir toliau kartosime tos pačius veiksmus ir tas pačias klaidas. Tad Jeigu norime iš tiesų padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, mes turime atmesti komisijos pateiktus pasiūlymus ir tai padaryti jau kitą savaitę. Pone Atkinson, jums norima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės principą, ar primstė jį? Pone Atkinson, ar jūs sutinkate su požiūriu kai kurių tų, kurie pasisako už e, pasilikimą ES sudėtyje ir sako, kad tie, kurie nori išstojimo iš ES, e, nežino realių faktų. Jūs kalbate apie ES E, sienų atvėrimą, kai jūs dalyvavote Libė komiteto, komitete praėjusią kartą, jūs girdėjote, kad mes šiuo, šiais klausimais iš tiesų diskutavome. Oh, uh, Na, Libė posėdėje aš dalyvavau prieš kelias savaitės, ten kaip tik vyko svarbios diskusijos, tačiau tuo metu turėjau vykti į pirmininkų susirinkimą. Uh, Beje, aš pati kaip tik pagydavau, kad tie um, klausimai, tos diskusijos nesidubliuotų, nes kaip tik buvo kalbama apie Turkiją. Ir čia um, priminsiu, kad kaip tik mano pateiktas pasiūlymas buvo atmestas. Taip pat prieš tris savaitės buvo aiškiai pasakyta už atviras sienas, buvo pasakyta, kad dirbama tuo klausimu su komisija. Tačiau ten trijų frakcijų e, vadovai e, ir atstovai pasisakė, jog tokios žinios negalime pasiūsti, e, nes Taip mes pasiūsime netinkamą žinę galimiems pabėgėliams ir migrantams iš Afrikos, kurie bus taip tik paskatinti ir vėl vykti į Europą. Panas Korvin Mikė, ačiū. Problema yra ne migrantų srautai, o migrantai ne tie, kurie turėtų čia plūsti, tai yra žmonės, kurie, turie, kurie nori dirbti čia. Uh, Jie nori e, tos Europos teikiamos naudos. E, vienas diplomatas sakė, jog Afrika Afrika pasiekia Europos ir užplūsta Europos Sąjunga, e, Afri, Europos Sąjunga užplūsta Afrikos purvas. mums reikia spręsti tos, tas problemas susijusias su pabėgėliais iš Afrikos. Socializmas herojiškai kovoja su tais reiškiniais, kurie e, mums kelia problemas ir e, tas, ta socialistinė sistema yra visiškai kitokio kirpimo negu bet kokia kita. Uh, Na, turėtumėte mus gerbti ir nevartoti tam tikrų e, netinkamų žodžių iš pagarbos mums. Ar norite ką nors pasakyti? Taip, ponė Mikė, jums iškelta mėlynoji kortelė. Ar primsite ją? Ar primate klausimą? Taip. What... Pone Koronmikė, aš tik noriu žinoti, kokiais faktais jūs naudojatės, kai kalbate, taip, kaip kalbėjote ką tik. Ar jūs žinote, kiek kitų pasaulio regionų e, piktnaudžiauja e, savo galimybėmis pasinaudoti e, ir išnaudoti Afrikos žemyną daugybę metų. Ar jūs žinote tos dalykus? Nie bardzo, nie bardzo rozumiem, na czym polega. Aš Nelabai suprantu, kokia yra sąsaja tarp Af Afrikos išnaudojimo ir to, ką aš sakiau. Amerika taip pat puikiai e, išnaudoja e, e, Afriką. Aš tiesiog pasitelkiau pavyzdį diplomato iš Kongo, pacitavau jo žodžius. Aš žinau, kad kai mokate žmonėms už tai, kad jie nieko nedarytų, jie e, tuo ir naudojasi, o mes nenorime, kad žmonės e, tiesiog piknaudžiautų jiems teikiamą paramą. Dėkoju. Šodis ponui Engel. Ačiū pirmininkė. Na iš tiesų ne visuomet malonu susidurti su tuo surrealizmu, kuris būdingas mūsų parlamentui. Na, aš norėjau pradėti nuo to, kad remiantis į tuos skaičius, e, kuriuos citavo dešiniųjų atstovai iš Junktinės karalystės, tai reikėtų pakalbėti apie humanitarinius klausimus. Ir būtent su tuo susijęti tą birželio 23 dienos referendumą. Bet kalbant apie esmę, tai tik norėčiau pasakyti tai, kad aš iš ties no, noriu tikėtis ir tikėti, kad to, ką jūs siūlote, užteks. Tačiau esu priverstas tuo abejoti. Tiesą sakant, manau, kad to tikrai neužteks. Galbūt, jeigu mes pasirinktume ir bendradarbiautume tik tai su keliomis Afrikos šalimis, tai galėtų suveikti. Tačiau dabar kalbame apie e, Afrikos patikos fondą visai Afrikai. Na, nežinau, ar to užteks. Ar užteks Europos plėtros fondo 100 e, milijonų e, paramos? Nepamirškime, kad Kinija į Afriką investuoja daug daugiau negu kad mes skiriame humanitarnės pagalbos. Ir Kinai ir toliau pasirengia investuoti į šį žemyną. Tad aš tikrai labai norėčiau, kad mes kažkokiu būdu galiausiai padėtume uh, Afrikai suklestėti. Tačiau dėje tenka pripažinti, kad dabartiniai pasiūlymai nėra pakankami. Ačiū. Pane Demonte, vieną minutę. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nesenai įvykusios e, trade, tra, tragedijos prie e, Kretos salos, kuomet žuvo migrantai, mums primena, jog iš tikrųjų veikti reikia skubiai, kuomet uh, Balkanų kelias buvo uždarytas, dabar e, vienintelė galimybė pasiekti Europą yra viduržėmio jūra. E, šiandien mes kalbame apie naują požiūrį į migracijos krizę, apie naują bendradarbiavimą tarp ES ir e, valstybių. Reikia tose valstybėse įgyvendinti tam tikrą skaičių infrastruktūrinių projektų, panaudojant e, bendrijos lėšas, būtų labai gera, būtų labai gera pradžia. Ir e, einama šita linkme migrantų srautai nesibaigs artimiausių metų. Todėl reikės susitelkti visiems šituo klausimu, todėl kad tai yra visos Europos, o ne skirų valstybių klausimas. Pana Zilė. Atsveru. Dėkoju. Europos komisija grįžta prie pasaulio išbandytų metodų, kuomet buvo sprendžiamos problemos prieš dešimtį metų su pabėgėliais įplūstančiai iš, Af iš Afrikos šiaurės valstybių. Pane Mogerinė minėjo, kad pasikeitė visas požiūris ir migracijos krizė nebėra ES e, problema, tai yra pasaulio problema. Tai teisinga. Teisinga yra ir tai, kad e, užuot teikę paramą Afrikai, mes turėtume jai teikti investicijas. Tačiau keičiasi ir ES realybė e, ir mm, mūsų požiūris į migrantų problemas. Mes e, dabar laikomės naujo požiūrio, tai yra stengiamės tarp valstybių narių paskirstyti tai migrantus, tos migrantus rautus, pasiskirstyti naštą daugiau mažiau sažiningai. Tai, E, tačiau kol kas e, migrantų e, gabenimas yra labai pelningas verslas ir juo dar daug kas piknaudžiausi dabar ir dar ilgus metus dėkoju. Migratsioonikriisile äärmiselt oluline, nii et seetõttu on. Pone Spait, iš tiesų mums reikia imtis bendro požiūrio į migraciją. Ir labai aišku, kad nei ES, nei kitos pasaulio šalis dar nesėmė pakankamai priemonių, kad padėtų pabėgėliams surasti e, tinkamą gyventi saugią vietą. Štai Sirija, Jordanija ir kitos šalys e, padeda pabėgėliams, steigia mokyklas, ligoninės, kad paskui žmonės galėtų sugrįžti į savo šalis. E, Europos Sąjunga turi skirti daug daugiau pagalbos pabėgėliams e, tam, kad jie liktų kuo arčiau savo kilmės šalių ir, kad, su, ir bendradarbiauti su jungtiniu tautų atitinkomomis institucijomis. Jeigu mums nepavyks sukurti tokių sąlygų, tai jokie susitarimai su Turkija ar kitomis šalimis mums nepadės. Ir migrantai ir toliau rinksis pavojingus kelius link Europos. Ponas Iliukiotis. Ponas ir ponai. Šiandien mes kalbame apie dalykus, kurie kiekvieną dieną vis aštrėja. Daugybė vaikų ir kūdikių e, žūsta keliaudami viduržėmio jūrą. Jau praėjusią savaitę žuvo 900 žmonių, situacija nepriimtina. Neturime leisti, kad ES oficiali politika būtų užverti e, savo sienas ir nu, pasirašinėti sustarimus su Turkija. Šiandien situacija iš tiesų yra tragiška. Tie žmonės, kurie išgelbėjami viduržėme jūroje, vėliau patenka į pabėgėlių stovyklas, į e, krizės valdymo centrus, bet jie iš tiesų labiau primena koncentracijos stovyklas. Šie žmonės e, remiasi tuščiais pažadais, tad mums reikia sukurti bendrą e, pabėgėlių prieglupšio sistemą. Taip pat turime užtikrinti saugius, e, tinkamus migracijos kelius ir tinkamą migrantų pabėgėlių perskirstimo sistemą. E, šiems žmonėms mes turime užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, kad ir kur jie apsistotų. Panas Alimans. Dėkuoju. Europos Sąjungos atstovai, tie, kurie priima sprendimus, yra atsakingi už migracijos susitarimą. Tačiau e, tas e, susitarimas, naujas susitarimas dėl migracijos yra apgavystė, todėl kad tai, kas e, vadinama ta teisėta migracija iš principo yra jūsų bendro šantažo dalis įtraukiant ir Erdoganą. Nes čia kalba sukasi apie pinigus ir, ir, ir išteklius. Šengenas yra jau praktiškai fiasko, ES išorės sienos yra nesaugomas, tai taip pat yra fiasko ir vis mažiau mums reikia iš tikrųjų kokios nors bendros strategijos migracijos klausimo Europos lygmenių. Panas Radėv, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, beprecedentė migracija migrantų krizė per pastarosius keltą metų parodė, kad jokia valstybė narė tos krizės neišspręs pati viena. Reikia koordinuoto Europos atsako ir uh, didesnio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Ir aš manau, kad ES turėtų laikytis trijų principų, kad sumažintų tą ES tenkančią naštą. Pirmiausia, e, E, padėti tiems pabėgėliams, kurie nori geresnio gyvenimo, siekia geresnio gyvenimo ES, e, padėti juos e, legaliai imti gyventi ir dirbti ES. Tačiau tai turėtų vykti ne po to, kai jie nelegaliai kirto ES sienas. Jie negali, tokie žmonės negali tikėtis tokios pat paramos kaip ir legalūs migrantai. Kitas dalykas asmenys, kurie neturi teisės likti ES teritorijoje, jie turėtų būti išsiusti į jų kilmės valstybės. ES turėtų kiek manoma greičiau pas, pasirašyti readmisijos sutartys su atitinkamomis valstybėmis. Kitas dalykas. Uh, Mums reikia e, tam tikrų e, veiksmų ir e, sukurti tam, tikras, e, tam tikrus e, taškus, e, e, tų pabėg, pabėgėlių ir imigrantų e, valdymo taškus už ES sienų. Tai, tai turėtų be abejo vykti, e, jų veikla turėtų būti vykdoma atitinkamai remiantis ES teisės nuostatomis. E, Tarptautinis bendradarbiavimas yra taip pat labai svarbus e, elementas šiame kontekste. Dėkoju. Hovit. Ačiū pirmininkė. Na, iš komisijos pranešimo suprantu, kad daugiausia dėmesio skiriama daryboms su Turkijai, tačiau mes turime pagalvoti ir apie kitas šalis viena valstybė narė į tą patikos Afrikai fondą skiria net 18 milijardų E, dolerių iš 1,8 milijardų, e, tai yra 80 e, milijardų, milijonų iš 1,8 milijonų fondo. Taigi turime pagalvoti apie tai, kad finansinė našta turi būti paskirstita tinkamiau, turime pagalvoti apie tam tikrą solidarumo obligacijų sistemą, kuri padėtų įgyvendinti įvairius siekius, pavyzdžiui, susijusius su kova su klimato kaita. E, turime galvoti apie naujas inovatyves finansavimo formas, kurios mums padėtų kovoti su visais e, iššūkiais, su kuriais susidurime. Na, o kalbant apie pabėgėlius, pabėgėlių gyvybė neturi kainos ir dėl to mes negalime dėrėtis. Taigi turime e, pagalvoti apie ilgalaikės sprendimus, vi, vizo sistemą, readmisijos susitarimus ir panašiai. 86 procentai bandančių tai padaryti žmonių nepasiekia ES, jie atsiduria kitose šalyse. Jeigu ES iš tiesų žada saugius migracijos kelius, tai ji turėtų tokius ir užtikrinti. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų išorės politika būtų daug veiksmingesnė nei kad šiandien. Taigi, e, raginu įgyveninti tuos įsipareigojimus, kurie buvo išsakyti ir taip pat raginu prisimti dar didesnį diplomatinį vaidmenį tam, kad būtų E, tinkamai gyveninti e, humanitariniai susitarimai ir tarptautinė humanitarinė teisė. Neužtenka apie tai kalbėti, reikia imtis ir konkrečių darbų. Taigi, e, ponas Timmermansas tikrai turi mūsų palaikymą šioje srityje. Ačiū ponui Howitt. Ponas Kovalmikė dar nori pasisakyti dar dėl darbo tvarkos taisyklių, prašau. President i don't want to answer uh, uh, Pone pirmininkė, nenoriu atsakyti e, parlamento nariui, kuris pateikė tokį gėdingą pasisakymą. Aš nesakiau, kad jisai nori kalbėti pagal mėlynosios kortelės procedūrą, jis nori pakalbėti dėl darbo tvarkos taisyklių, prašau. Not... Mano kalboje buvo pavartotas e, žodis šit. Ir vokiškas to atitikmuo buvo e, apšaum, o angliškai tai turėtų būti skam. Taigi e, dėl vertimo aš čia neatsakau. Ακούσαμε την δύσοσμη ερμηνεία όσων είπατε. Προχωρούμε στους επόμενους... Taip, mes pasižymėjome sako pirmininkas. Atsižvelgėme į tai, ką Jūs pasakėte. Dabar, ponė Sulik, Jums suteikiamas žodis. Ačiū. Europos Sąjungos politinis elitas yra pernelyg silpnas, kad apsaugotų Europą. Geriau jisai linkęs sumokėti kitoms valstybėms, kad e, pabėgėliai e, būtų e, sulaikyti ir kuo toliau nuo mūsų. Makedonijos sienų uždarimas e, e, buvo e, dar vienas žingsnis ir požymis to, kad toks paktas nėra veiksmingas reikėtų elgtis ir taip, kaip Vengrija elgėsi, kuomet jinai pastatė savo sienas tiesiai prie tos, prie, būtent ten, kur, yra, e, e, kur yra, e, yra jautriausia problema, kur tų pabėgėlių daugiausiai veržiasi. Taip, tiems žmonėms reikia padėti, tačiau jiems reikia padėti ten, kur jie yra. ES dauguma valstybių narių pasisako prieš dabartinės priemonės. Ir jeigu dabartinės ES elitas to nesupranta, e, jis neturėtų stebėtis, kad ES žmonės renka politinius ekstremistus. Ne dėl to, kad jie patys yra ekstremistai, o dėl to, kad jie nebepasitikė dabartinio politinio elito veiksmais. Jums suteikiamas klausimas, e, užduodamas klausimas pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą. E, jūs sakote, kad Italija turi uždaryti savo sienas, ką tai reiškia, kad tie žmonės, kurie atvyksta per jūrą, turi būti e, atstumti ir kad jie plauktų atgal. Tarp jų yra labai daug pažeidžiamų asmenų, yra vaikų, yra moterų. Tai ką jūs siūlote? E, visus juos išsiųsti atgal? Nereikia tų žmonių vėl stumti į jūrą ar jų šaudyti. Juos galima nugabenti ten, kur iš kur jie atvyko. Žinoma, ten Europa turėtų sukurti centrinės stovyklas, tokias kaip Libijoje ar Turkijoje. E, taip pat ir Libane jų yra. Ir toks yra problemos sprendimas o neskirstyti tos žmonės Europoje e, tarp įvairių valstybių ir siuntinėti juos nuo vienos vietos į kitą. Tai neveiksminga. Ponas Telička. Uh, uh, Ačiū. Na, tas susitarimas su Turkija e, padėjo sutrukdyti įvairiams susitarimams, kurių siekia žmonių kontrabandininkai nes šiandien daugybė kelių tapo daug pavojingesniais ir rizikingesniais. Taigi e, komisijos pasiūlytas paketas iš tiesų yra tinkamas būdas spręsti problemą. Galbūt tai nėra tobulas būdas, tačiau e, šiuo paketu susijęjamas bendradarbiavimas, finansavimo aspektai ir kova su kontrabandininkais. Taigi, manau, jog taip tikrai galime užkirsti kelią esminėms migracijos priežastims. Taigi tai iš tiesų tinkamas požiūris, tačiau e, jeigu neturėsime griežtų, griežtos tinkamos politikos, tai šios taisyklės šis paketas neveiks. Turime siekti pusiausviros tarp šių dviejų dalykų. Tu, Ir tam mums reikia vienybės Europos Sąjungoje. Būtent tai būtų sprendimas. Ir kuomet mes užtikrinsime e, vienybę, kitos problemos tiesiog išnyks. Dėkuoju, dabar vieną minutę kalbės ponė Vizoto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Magarinį, mes e, kalbame apie nelegalią migraciją ir apie visus pavojus. Uh, ir todėl esame vadinami racistais, rasistais, populistais ir panašiai. Tačiau jūs tik tai kalbate ir konkrečiai nieko nedarote ir elgiatės kaip stručiai, slepiate galvą smėlyje ir netgi sakote, kad e, migrantai yra mm, mums labai naudingi, kad tai yra žmogiškasis kapitalas, kurį galima panaudoti. Mm, gėda dėl viso to. Ir uh, Jūs e, manote, kad reikia ir toliau melšti mūsų valstybės, mokėti pinigus, tūkstančiai nelegalių migrantų plūsta į Italiją, turime sustabdyti tuos srautus, vienintelis sprendimas yra uždaryti sienas ir ginti mūsų teritoriją. Ačiū pusantros minutės, ponas Brok. Pone pirmininkė, Pone vicepirmininkė, pone vicepirmininkė, kolegos, klausydamas kai kurių kolegų turiu pasakyti, kad tie, kurie nenori pabėgėlių, nori užkirsti kelią visoms priemonėms, e, kurios e, užkirstų e, kelią tokiam, tokiam, tokiam, tokių pabėgėlių atvykimui. Manau, kad sustarimas su Turkija reiškia e, suteikti, sudary, suduoti daugiau instrumentų į rankas e, pabėgėlių kontrabandininkams. Ir e, e, e, atsiprašau, užkirsti keletą e, e, žmogo, žmonių kontrabandininkų veiklai ir taip pat padėti Turkijai spręsti šią problemą kartu su mumis, pateik, teikiant ją ir e, solidžią finansinę paramą. Ir tai veikia. E, šiuo susitarimu mes tengiamės įtraukti, įtraukti ir Afriką, kurioje yra dar daugiau įvairių problemų, kad padėtumėme ten žmonėms, e, kad ten e, būtų sudarytos protingos, įmanomos išgyventi sąlygos pabėgėlių prieimimo centruose. Ir kad e, aktyviau ir efektyviau galėtume kovoti su pa, e, pa, žmonių kontrabandininkais veikiančiais viduržėme jūroje. Jeigu tų žmonių e, e, atvyksta daugiau, mums reikia daryti viską, kad mes išsaugotumėme kiekvieną iš jų. Tai yra krikščioniškas e, požiūris ir įsitikinimas ir aš linkiu jums ir toliau laikytis likščiolinio požiūrio ir jį įgyvendinti. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ponia Brok. Jūs susilaukėte keleto norinčių iš, užduoti Jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Aš suteiksiu žodį ponui Kristija. Ar Jūs e, sutinkate su e, pono Kristija, kad būtų užduotas klausimas iš pono Kristijan pusės? Taip, gerai, tuomet 30 sekundžių suteikiu ponui Kristijan. Jūs savo pasisakymę kalbėjote apie valstybės, kurios nenori priimti migrantų. Norėčiau paklausti, kaip jūs galėtumėte pakomentuoti Rumunijos prezidento pono Johannes poziciją Visų pirma, aš nekalbėjau apie konkrečias valstybės, aš kalbėjau apie kolegas, kurie pasisako prieš pabėgėlius ir priemonės, kad, kad, kurios e, neleistų tiems pabėgėliams atvykti. Kitas dalykas, jeigu mums pavyktų sumažinti pabėgėlių srautus, mums tą reikia daryti sažiningomis priemonėmis. Ir trečias dalykas, manau, kad mums reikia konstatuoti, jog jeigu išspręsime to reiškinio priežastis, tai yra užvaiksime karus tose valstybėse, išspręsime humanitarinės e, problemas tenai o ne, tuomet ne, ne, ne, ne, neiškils toliau ta problema, ką daryti su žmonėmis, kurie čia atvyksta su pavojingomis sąlygomis ir kuri, kurių daugybė žūsta jūroje. Graikija ir Italija E, neturėtų tapti pabėgėlių stovyklomis, e, e, kuriuose gyvenantis žmonės gyventų dar baisesnėmis sąlygomis negu, pavyzdžiui, šaltojo karo laikais tam tikri žmonės tam tikrose vietose. Ponas Papadakis. Kalbant apie šią naują sustarimo dėl perskirstimo dalį, uh, Reikėtų pasakyti, jog sėkmės galime tikėtis tik jeigu tas taisyklės pritaikysime tinkamai. Jeigu to nepadarysime, tai mūsų vėl laukia nesėkmė. Visiškai tokia, kokią, kokią patyrėme su ankstesne perskirstimo programa. Taigi mes turime laikytis to, kas buvo sutarta, turime laikyti žmogaus teisų ir turime užtikrinti teisėtus kelius patekti į ES, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir pagalvoti apie tinkamą finansavimą. Tai yra pagrindiniai aspektai, kuriuos turime įtraukti ir taikyti pagal naują migracijos e, paketą. Taip pat turime pagalvoti apie išorės sienų valdymą, tinkamesnį valdymą ir kovoti su neteisėta e, veikla prie jų. Tačiau e, geresnė apsauga tikrai nereiškia, jog sienos turi būti uždarytos. Prezidentį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos vicepirmininkui už šį pasiūlymą, kuris šiandien yra aptariamas. Manau, kad šis pasiūlymas yra geras, e, einama tinkama linkme ir turime siekti naudingų investicijų tose valstybėse, iš kurių atvyksta migrantai. Reikia, kad tos investicijos padėtų vystytis toms valstybėms, kad tie migracijos srautai mažėtų. E, turime atsižvelgti į tai, kad e, Afrikos e, gyventojų skaičius didėja ir turime veikti greitai turime užtikrinti stabilius santykius su tomis valstybėmis. Aš nežinau, ar 500 milijonų yra pakankama suma, tačiau tai yra pirmas žingsnis tinkama linkme. Aišku, mes turime dėti ir daugiau pastangų. Buvo kalbama apie negatyvų ir pozityvų skatinimą. Aišku, kalbant apie tas e, valstybės, kurios nedalyvauja e, procese ir, ir nenori įnešti savo indėlio, tai turime apie jas kalbėti pirmiausiai, todėl kad visi turime veikti vienodai ir turime dėti visi pastangas. Būtent e, todėl ir reikia tų nega, to negatyvaus e, skatinimo priemonių toms valstybėms, kurios nebendradarbiauja tinkamai, nes čia kalba sukasi apie bendrą europinį procesą. Dėkuoju, Melinos kartelės klausimas. Vas Džiulika, ar sutinkat atsakyti jį? Labai ačiū, pirmininkė. Mielas kolega, dėl ekonominės padėties, dėl socialinės e, padėties, dėl e, su pilietiniais, aspektai, su pilietiniais aspektais susijusių krizių į Europą atvyks per ateinančius metus vis daugiau ir daugiau žmonių ir ypač iš Afrikos. Tad ar nematote, kad ES turi parengti ilgalaikę politiką ir strategiją e, šiam iššūkiui spręsti, nes manau, jog neužteks kažkokių praktinių priemonių, kurių galime imtis dabar, mums reikia ilgalaikės strategijos šioje srityje. Κύριε Λαβία, έχετε το λόγο για... Dėkoju už atsakymą. Ta strategija, apie kurią kalbama, nėra e, trumpalaikė strategija, todėl kad čia kalba sukasi apie investicijas Afrikos valstybėse ir e, kašto graža nebus greitas dalykas. Tad e, tam reikės tam, kito, tam tikro laiko ir jeigu E, kalba toks ateityje apie milijardus, jeigu tas metodas pasiteisins, tai iš tikrųjų bus ilgalaikiai procesai. Todėl, kad e, turime numatyti tam tikras priemonės čia, kurios stabdytų migrantus rautus. E, Dabar vieną minutę, ponia Rodrygaš. Gerbiamasis kolega, gerbėmė kolegos, sprendimas yra aiškus arba Europa išliks e, e, besiginantis žemynas, arba mes kursime partnerystę su kaimininėmis valstybėmis ir skatinsime e, jų vystimas ir taip pat paremsime jų pastangas sprendžiant pabėgėlių problemas. Tai yra žinoma sudėtingas dalykas. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad investicijos reiškia ir naujų darbo vietų kūrimą. Daugelis naujų darbo vietų gali būti kuriamos ir jauniems žmonėms Europoje ir e, žmonėms gyvenantiems kaimininėse ES valstybėse. Aš manau, kad e, šią iniciatyvą galima paskatinti tokių naujų e, darbo vietų kūrimą ir reiktų paraginti valstybės narės sutelkti daugiau resursų tą tai iniciatyvą įgyvendinti. Noriu taip pat pabrėžti, kad e, iki šiol jauni žmonės puikiai e, Europoje supranta e, šią problematiką, pritarė šiam požiūriui ir palaiko tokias iniciatyvas ir noriu su malonumu pranešti, kad visai netrukus jaunų, jaunimo organizacijos pateiks labai konkrečius pasiūlymus šios iniciatyvos kontekste. Dėkoju. Ačiū. Ponas Telička norėtų užduoti papildomą klausimą, tačiau jis prieš tai jau kalbėjo. Nesuteiksiu Jums dabar galimybės užduoti papildomą klausimą. Jūs jau turėjote Jums skirtą laiko ir kalbėjote per ilgai. Taigi dėkoju už supratingumą, sako pirmininkas. Ponas Rangel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmas dalykas, kuris, manau, nėra pats svarbiausias šios iniciatyvos klausimo yra toks struktūriniai aspektai. Yra būtinybė gelbėti gyvybės ir čia turime nedvėjodami naudoti visus įmanomus išteklius, kad išgelbėtume kaip galima daugiau gyvybių kiekvieną dieną viduržėmio jūroje. Tai yra prievolė, kuri tenka ES ir, ir mes turime tai daryti. Tačiau yra ir struktūrinis aspektas. Šiame kontekste kyla Libano ir Jordanijos klausimas, artimųjų rytų klausimas, tačiau Afrikos darbo tvarkė mums yra labai e, svarbi. Taip pat, nes e, netolimai ateityje gali sustiprėti migrantų srautas iš e, Afrikos ir taip yra ne tik tai dėl konjunktūrinės krizės, bet ir dėl kitų priežasčių. Ir todėl aš manau, kad tai, kas siūlo komisija, yra tinkamas e, dalykas. ES valstybės taip pat turi daryti atitinkamus žingsnius iš savo pusės, jos turi atverti savo duris pabėgėliams, tačiau Kita vertus, mes turime suvaldyti tą krizę. Tad e, aš manau, kad tai, kas daroma šiuo etapu, yra iš tikrųjų geras dalykas ir dėkoju dar kartą komisijos vicepirmininkui už pastangas. Pane Fažon. Ačiū, ponė pirmininkė. Sudarome partnerystę su Afrikos valstybėmis ir E, reikia pažymėti, kad e, žin, e, mums didelį susirūpinimą kelia tų valstybių padėtis Afrikoje. Aš tikiuosi, kad šios, šie susitarimai nebus per vėlyvas žingsnis. Tos valstybės Afrikoje dažnai nesilaiko to, ką, ką yra pažadėjusios. E, džiugu girdėti, kad yra suvokiama, jog e, pabėgėlių krizė yra nebe vien tik tai ES problema. Jūs e, kalbėjote apie tam tikras sankcijas valstybėms narėms, kurios nenori, nenorės prisidėti prie šios problemos sprendimo. Mes neturėtumėme užmesti naštos Afrikos valstybėms. Uh, Ir taip pat stengtis išvengti, kad pinigai, parama teikiama Afrikai pasiektų, nepa, nepasiektų netinkamų rankų. Labai svarbus, svarbu ir stiprinti legalių imigracijos kelių galimybės. Mums reikia užkirsti kelią žutims vidučiame jūroje E, mes žinome, kad žmonės, kuriems, kurių keliai nepasiteisina, jie tampa pernelyg pavojingi ar e, e, jie negali, nebegali jais pasinaudoti, tuomet atsiveria nauji imigracijos kanalai. Aš sutinku, kad mums reikia laikyti strateginio požiūrio į imigrantų srautų valdymą, tačiau neturėtume vien tik tai susitelkti į tų pabėgėlių srautų mažinimo tikslą. Mes turėtumėme įgyvendinti e, bendradarbiavimo su Afrika tikslus ir juos gyvendinti tvariai ir e, nusistatyti ilgalaikį to gyvendinimo laikotarpį. Dėkoju. Ponas Vot e, pateik, norėtų pateikti papildomą klausimą, tačiau jūs jau kalbėjote, ponė, ir e, aš su jumis elgsiuos taip kaip su ponu Telička. Mes jau turėjome aštuonis papildomus e, klausimus, taigi procedūra labai užsitėsi. Dar turime spontaniškų pasisakymų procedūrą, dėl to suteikiu dabar žodį ponui Kirkos. Šiandien krizė Afrikoje vis aštrėja dėl karų ir skurdo. Dėl to mes turime pagalvoti apie tuos milijonus afrikiečių, kurie vyksta į Europos Sąjungą. Šiandien Europos komisija e, bando sukurti naujas sąlygas. E, jie tarsi nepritarė ankstesniems ir siūlo naują paketą, kur numatyta įvairios paskatos Afrikos šalims ir mūsų kaiminėms šalims. Na, jeigu jums pavyks mus įtikinti, kad šis planas iš ties bus naudingas ir pinigai bus panaudoti e, tinkamai ir bus užtikrinta pakankamai skaidrumo, na, tokiu atveju manau, jog jūsų pasiūlymas yra tinkamas ir reikėtų įgyvendinti. Kitu atveju tai tiesiog liks mechanizmu, kuriuo pinigai yra e, siunčiami į Afrikos šalis ir ten jie savavališkai yra naudojami. Ačiū. Ačiū. Paskutinė kalbės ponė Šlein. Vieną minutę. Ačiū. Taip, čia yra iš tikrųjų tam tikrų abejonių dėl investicijų plano Afrikoje. Atrodo, jog šis pasiūlymas siekia sustiprinti bendradarbiavimą starčiosiomis valstybėmis e, kad tie žmonės, kurie bėga dėl įvairių konfliktų, ten e, gyventų geriau. E, Kimės valstybėse. Tad čia kalba sukasi apie e, trečiasias valstybės, e, bei e, tinkamų santykių užtikrinimą. Bet aš bijau, kad e, tas planas kaip tik tai gali turėti priešingų pasiekmių, negu mes e, tikimės, todėl kad, e, man atrodo, mūsų išorės sienų apsaugos eksternalizavimas nėra tinkamas sprendimas ir manau, kad taip mes neišspręsime kylančių migracijos problemų. Ačiū, kalbėtojų sąrašas baigtas, dabar periname prie spontaniškų pasisakymo procedūros. Yra 17 norinčių kalbėti kolegų. Žinoma, negaliu leisti visiems kalbėti, e, leisiu kalbėti penkiems, e, kiekvienos frakcijos atstovams po vieną e, pagal jų prašymo pateikimo tvarką. Ponas Keli. Ačiū. Na iš ties, dabartinis klausimas yra labai kontroversiškas ir pasiūlymai pateikti kontroversiški. Na, bet reikėtų padėkoti Europos komisijai visų pirma dėl to, kad ji ėmėsi šios labai sudėtingos e, temos ir joje parodė e, lyderės sugebėjimus. Manau, jog tas naujas sustarimas su Afrika iš tiesų gali būti naudingas, bus sukurta tinkama politinė sistema ir padėsime tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Taip pat turime užtikrinti, kad į ES pateks e, tie, kurie turi teisę, o ne nelegalus migrantai. Ir taip pat turime suprasti, kad tai yra globali problema. Taip pat kaip ir COP21 susitikimas. E, jam pritarti turi visi ir tokius sprendimus, tokias problemas turime spręsti visi kartu, viso pasaulio šalis. Ačiū. Žodis ponė Mits. Na, parlamente jau nekarta kalbama apie migraciją ir jos esminės priežastis. Na ir kalbama apie tai, jog migrantai turėtų turėti tinkamą ateitį savo šalyse. Uh, Taip pat kalbama apie tai, jog reikia e, saugoti gyvybės viduržėme jūroje ir e, tinkamai suvaldyti migraciją į ES. Na, aš visiškai suprantu komisijos poziciją e, ir kodėl ji pasirinko paramos programas Afrikai ir kitoms šalims suprantu, jog reikia skatinti e, finansinę paramą ir investicijas, tačiau turime būti atsargus ir užtikrinti, kad tie milijonai e, iš ties e, atneš realios naudos piliečiams, nes kito atveju problema liks neišspręsta. Ačiū. Pana Savatka, vieną minutę. Ponės pirmininkė, ponė komisijos atstovai, ponai komisijos atstovai komisijos atsakas į legalios imigracijos e, krizę yra netinkamas, e, jis yra žlugęs. E, reikia pabrėžti, kad daugelis čia atvykstančių imigrantų yra ne pabėgėliai, ne prieglopšio prašytojai, o ekonominiai imigrantai. Kol kas e, e, jūsų pateiktas e, mechanizmas dėl pabėgėlių paskirstimo taip pat nieko gero nedavė, jie nebuvo tinkamai paskirstyti. Taip pat jūs susitarėte su Erdoganu, tai yra diktatoriumi, kuris pažeidinėja žmogaus teisės kasdieną. Ir taip pat žlugęs reikalas buvo ir jūsų pažadas išleisti, panaudoti milijardus paramos šiai šiam asmeniui. Jūs vis kartojate, kad e, mes, galim, e, mes sveikiname atvykstančius visus migrantus. Tačiau e, pasižiūrėkite, kaip tai realiai vyksta. Dėkoju. Pone, pone Desarnės, prašau. Dėkuoju. Buvo įdomi diskusija, tačiau man atrodo, kad mes ne viską aptarėme nes mes turime turėti labai aiškę strategiją, to tarpu kol kas mes e, veikiame tik tai todėl, kad situacija to, to, to reikalauja, o ne galvojame, kaip toliau reikia viską daryti. Mes e, Turime taip pat siekti, kad e, mūsų vystoma bendradarbiavimo politika su kelmės valstybėmis būtų veiksminga. Antras dalykas, mes turime užtikrinti teisėtą galimybę ekonominiams migrantams atvykti pas mus. Ir tai yra tuo pačiu kova su nelegalia migracija, kad migrantai, teisėti migrantai galėtų atvykti pas mus padirbti kurį laiką, grįžti namo ir paskui vėl atvykti, kuomet vėl yra darbo. Taip kovotume su uh, su nelegale migracija ir taip pat realiai turi būti įgyvendinamos e, e, readmisijos e, įgyvendinama readmisijos aspektai. Tai būtų konkretus problemų sprendimas. Gracias, prezidente. Horisti. Ačiū. Pirmininkė gerbiama Mogherini, ponas Franz Timmermans. Na, Man nereikia tik geros valios ir gražių žodžių. Iš ties buvo pasakyta gražių žodžių, tačiau, man atrodo, valstybės narės, e, na, nereikia jų kaltinti trumparegiškumu. E, jos puikiai žino, kas vyksta viduržėmio jūroje ir Dėl to mes turime suprasti, jog tvari politika Afrikos atžvilgių yra svarbi. Ir Tik tiesa ta, kad e, tai visi žinome, tačiau niekas nesikeičia. Taigi, e, norėčiau paklausti komisijos, kaip e, įtikinti valstybės narės pakeisti savo finansinę, ekonominę, kultūrinę ir visą kitą politiką Afrikos šalių atžvilgių, nes kitaip jokių pokyčių tikėtis negalime. Ačiū, baigėsi spontaniško pasisakymo procedūra ir dabar komisijos vardu kalbės ponia Mogerinė. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. E, kartais klausydama kai kurios komentarus, atvirai pasakysiu, abejoju, ar buvo, ar buvo e, nu, įdėmiai perskaitytas mūsų pasiūlymas. Šis e, popietės, šios ši popietės diskusija atskleidė daug dalykų. Ir ar tai yra e, Turkijos susitarimo tam tikras e, dubliavimas? Ne, taip nėra. Mes iš Turkijos e, daugiausia susilaukėme pabėgėlių si, iš Sirijos. Tai yra laikinas e, e, pabėgėlių srautas. E, tai yra prieglošio prašytojai, e, kurių prašymai yra nagrinėjami laikantis tam tikrų specifinių e, tarptautinės teisės nuostatų. Ir aš norėčiau taip pat pas, pavartoti žodį, kurio nemėgstu, tačiau tai atspili, atspindi dabartinę politinę realybę. Tai yra e, bėda dabartinis skubai, labai skubiai svarstytinas e, klausimas ir problema. Tačiau mes norime, kad šiame žemynė šios problemos būtų sprendžiamos e, partnerystės dvasia. E, kai vakar buvau New York'e, jungtinių, valstyj, jungtinių tautų saugumo taryboje, buvo kalbama apie tai, ir pabrėžiama, jog tai yra teisingas kelias. Mes negalime vien tik tai investuoti į tų valstybių e, plėtrą, vystimasi, kas yra labai teisinga. Ir aš didžiuojuosi, kad ES yra pagrindinė donorė pasaulyje ir pati e, svarbiausia. Noriu pateikti Jums e, skaičius ir atspindinčius mūsų kaip donorės Afrikoje pozicijas. Mm, daugiau kaip 50 oficialios paramos e, vystimosi pagalbos buvo suteikta e, e, pastaraisiais metais ir 68 milijardai 2015 metais buvo suteikti šiai valstybei ir tos sumos nemažėja. Nuvykite į Etiopiją, pakalbėkite su tenykštėmis moterimis mm, ir apie, apie tai, kaip jos dažnai tampa vergėmis. Ir mes suteikiame joms galimybės dalyvauti apmokymuose, šviestis ir integruotis į savo visuomenės. Ir tuomet tik tai ateikite pas, mani, pas mane ir apkaltinkite, kad mes neteikiame tinkamos paramos Afrikai. Ehm, nuvykite į Nigeriją ir pakalbėkite su ten gyvenančiomis e, e, sekso vergėmis. Jūs ne, negalim apginti žmonių gyvybių vien tik tai juos gelbstint iš jūroje. Reikia juos gelbėti ir tose valstybėse, kuriuose jie gyvena. Nuvykite į Lampedūzą ir paklausykite to, ką ten pasakoja e, esantis pabėgėliai Išklausykite tų žmonių žodžius. Tai yra žmonės, kurie e, yra, e, tai yra, žmonės, kurie yra virtę e, vergais, kurie yra uždaryti kalėjimuose Libijoje. Mes esame atsakingi kaip žmonės prieš žmonės ir taip pat ir prieš Afriką. Mes turime apsaugoti tų žmonių gyvybės, apie tai čia kalbame ir tai darome bendratarbiaudami su tarptautinėmis e, agentūromis. Taigi, apie tai, tai, apie ką mes kalbame, yra pirmiausia e, darbo vietų kūrimas, kaip jūs ir minėjote, e, Afrikos moterims, Afrikos jaunimui Ir e, be abejo, jos, tai, tos darbo vietos buvo kūriamos ir turizmo sektorija prieš kylant tai terorizmo bangai. Taip pat e, kova su kriminal, krim, nusikaltelių organizacijų tinklais, jų ardymas, e, bendradarbiavimas ir darbas žmogaus teisų srityje, socialinės e, visuomenės, e, socialinės e, paramos e, teikimo sistemose ir panašiai jeigu mes nepradėsime e, per dešimtį ateinančių metų e, imtis e, daryti teisingus dalykus, tuomet žmonės pas mus ir toliau vyks. Ir jie rinksis galbūt kitas galimybės, jau rinksis tas pačias galimybės, kokias renkasi ir šiandieną, tai yra stengdamėsi apsaugoti savo gyvybės, stengdamėsi išgyventi. Mes turėtume e, nustoti e, maitinti tuos žmonės iliuzijomis. Tačiau laimiai galime pradėti bendradarbiauti e, su Afrika ir imti po truputį keisti tas, tuos dalykus. Ir būtent tą mes dabar ir siūlome. Tai yra siejama ir su migrantų legalių, legalaus atvykimo koridorių kūrimu, taip pat e, su būtinybė valstybėms narėms nuosekliai gyvendinti šią pabėgėlių e, valdymo politiką. Taip pat ir kitose regionuose, kita, kitiems regionams tas įsipareigojimas yra aiškus. Ir taip pat e, tas įsipareigojimas svarbus ir mūsų Afrikos partneriams, nes Afrikos pokyčiai E, yra įmanomi tik tai, to, kuomet į tai įsijungs ir patys Afrikos valstybių lyderiai. Nėra kito kelio pakeisti Afrikos e, visuomenės. E, reikia kurti sąlygas investicijoms, geroviai didėti šiuose valstybėse. Jeigu norite taip pat gerinti ir judumo galimybės, nes jeigu jūs norite nukeliauti iš vienos Afrikos e, sostinės į kitą, jūs turite keliauti per Europą. Taip pat, e, e, kaip jau minėjau, investicijos yra labai svarbios, investicijos į verslą, į žmonės. Tai yra abiems pusėms naudinga partnerystė. Ir kai kurie iš jūsų minėjo faktą, kad uh, E, mažėjant e, pabėgėlių srautams rytuose, mes matome, kad e, centrinės viduržėmio regiono dalyje, centrinės viduržėmio jūros regiono dalyje tie srautai didėja. Tai yra visiškai skirtingi pabėgėlių judėjimo keliai. Praėjusiais metais per Libiją į Siciliją daugiausia keliavo sirų, o tačiau šiandieną tai nebevyksta. Tai nėra vien tik tai e, tam tikras e, pabėgėlių, pasi, pas, e, tai yra tam tikras pabėgėlių struktūros pasikeitimas, tačiau mes matome, kad e, daug jų srautas pabėgėlių iš Afrikos e, vis dar didėja. Ir aš manau, kad tos priemonės, kurias, mes, kurias minėjau ir kurias mes siūlome, yra e, būtent priemonės padėsiančios mums išspręsti tas problemas. Dėkuoju. Ačiū dabar žodžius teikimas. Ačiū. Dabar žodis komisijos vicepirmininkui Fransui Timermanusui. Na, norėčiau tik papildyti tai, ką sakė ponė Mogerinė. Aš esu giliai įsitikinęs, kad vienintelis būdas išlikti žmogiškiams ir išlaikyti žmogišką pabėgėlių politiką, tai yra aiškiai atskirti, kas yra tie žmonės, kuriem nusipelno, kurie turi teisę į tarptautinę e, apsaugą ir tų žmonių, kurie į ES keliauja dėl ekonominių dalykų. Šiandien apie tai buvo jau kalbėta. Žmonės, kai kurie, kai kurie žmonės teigia, kad visi atvykstantis į ES yra ekonominiai migrantai. Girdėjau, kaip jūs tai sakėte. Tai iš tiesų uh, Labai paprastas kelias atsikratyti bet kokios moralinės atsakomybės žmonių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos atžvilgių. Tačiau galbūt taip yra dėl to, kad mes tiesiog nesugebėjome aiškiai atskirti ir pasakyti, kurie asmenys turi teisę apsaugą, o kurie ne. Iš ties, Pastaruosius keletą metų Italija ir Graikija buvo paliktos vienos ir pačios turėjo dorotis su e, problemomis. Jos daugybę kartų prašė ES pagalbos, tačiau ES tiesiog atsakė, kad čia yra jūsų asmeninė problema ir jūs turite su ja tvarkytis. Tad šiandien situacija pasikeitė. Šiandien mes tas problemas sprendžiame ES lygiu nes tik taip mes galime tikėtis sėkmės. Ir dėl to mums reikia bendros europinės pabėgėlių prieimimo politikos. Tik tokiu atveju tokia politika gali būti tvare. Ir tas susitarimas su Afrikos šalimis yra viena iš šio sprendimo dalių. Aš esu tuo giliai įsitikinęs negirdėjau, kad kažkas sukritikuotų šį pasiūlymą. Jeigu jūs turite ką geriau pasiūlyti, tai pasidalinkite su mumis. Nes kitu atveju mes negalime e, protingais būdais išspręsti humanitarnės krizės, migrantų krizės. Kitu atveju mes tiesiog suteiksime laisvę populistams e, teikti, kad visi vykstantis į ES yra ekonominiai migrantai. Įsivaizduokite, yra žmonių iš Alepo, iš Rakos, kurie bėga iš visomis šeimomis. Pabandykite šiems žmonėms pasakyti į akis, kad jie yra ekonominiai migrantai. Tai tiesiog neįtikėtina ir nepriimtina. Mums reikia ilgalaikės pabėgėlių prieimimo ir migracijos politikos tam, kad žmonės, kurie turi teisę į tarptautinę apsaugą, vėliau galėtų grįžti į savo kilmės šalis. Na ir šis susitarimas su Afrikos šalimis suteikia mums tokią galimybę, suteikia galimybę užtikrinti, kad skiriami pinigai tikrai pateks į tų žmonių, kurių, kuriems reikia pagalbos rankas. Turiu menį skurdžiai gyvenančius asmenis, jaunimą. Ir čia mums reikia ir valstybių narių įnašo. Didžiausia problema yra ne lėšų trūkumas o konkrečios krypties nematymas. E, krypties, kuria eitų visos e, valstybės narės ir visos ES institucijos kartu. Šiandien dažnai e, vadovaujamasi individualistiniais, postkolonialistiniais įsitikinimais ir interesais. Na ir galiausiai, gerbamas pirmininkė, Nepamirškime, jog kalbame apie žmonės, ne apie kažkokius skaičius, daiktus. Kalbame apie žmonės, kurie, kaip ir jūs ar aš, turi svajonių ir svajoja apie geresnį gyvenimą, rūpinasi savo vaikais, kurie no, nenori būti palikti likimo valiai. Štai ir praėjusią savaitę Švedijoje mačiau, kas vyksta. Ši šalis E, skaičiuojant vienam žmogui, prisėmė daugiau pabėgėlių negu kitos šalys kartu. Ir šiandien e, švedams dažnai atrodo, kad jie nebesugeba sukontroliuoti situa susidariusios situacijos. Atsiranda tam tikrų ekscesų. Tačiau nepaisant to, Švedijos įmonės Um, siūlo darbo vietas naujiems atvyk, atvykėliams, um, kūriamos uh, mokyklos, žmonės jas priimami ir matysite, kad šie žmonės sukurs uh, mūsų ateitį. Štai Zlatanas Ibram, Ibramovičius taip pat yra pabėgėlių, um, iš pabėgėlių šeimos, o šiandien Švedija uh, juo labai didžiuojasi. Po 20 metų galėsime paskaičiuoti, kiek tokių zlatanų užauks dėl, dėl, to, dėl tų veiksmų, kurių Švedija ėmėsi šiandien. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju poniai Magerinė už viską, ką jūs čia papasakojate ir dabar baigiame.